Colleagues, let us start. Um, Kolegos, pradėkime posėdį. Šiandien laukia trys klausimai. Bet pirmasis darbo atvarkės klausimas yra darbo atvarkės patvirtinimas. Ar būtų pastabų? Ne. Tuomet darbo atvarkė laikom patvirtinta ir toliau pateiksiu informacijos, kaip visuomet posėdis ir šiandien yra transliuojamas internetu, verčiama yra į 20 kalbų. Sausio 22 dienos koordinatorių sprendimai bus išsiųsti visiems įtre nariams elektroniniu paštu. Vasario 6 dieną buvo išsiųsti jau tie sprendimai. O dabar galime pereiti iš karto prie trečio darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra bendro mokslinio tyrimų centro dviejų ataskaitų pristatymas apie blokų grandinę ir dirbtinį intelektą. Norėčiau pasveikinti svečius Aleksandrą Polvorą ir Masimo Kraglė, kurie yra iš bendro mokslinio tyrimų centro. Jungtinis mokslinio tyrimų centras yra Europos komisijos e, žinių ir mokslo centras, teikiantis politinius patarimus, mokslinius patarimus. E, šiam darbo atvarkės klausimui yra numatytos 45 minutės. Ir jeigu kolegos norės pasisakyti, prašau duoti man ženklą, Ir dabar žodis pirmiausia mūsų svečiams, polvorai ir kagliai. Taigi, jums skiriamos, skiriama po šešias minutės pristatymui, o po to yra numatytos koordinatorių numatyti pasisakymai pirmiausia. Taigi, bet aišku, pirmą išklausysime svečių. Prašau. Labadiena, dėkoju komitetui už tai, kad mus šiandien čia pakvietė. Šiandien kalbėsime, kalbėsime apie blokų grandinę. Rugsėjo mėnesį pirmąjį kartą buvo pristatyta ši ataskaita. Šeši padaliniai dirbo kartu su komisijos e, įvairiais padaliniais rengiant šią ataskaitą. Ir šioje ataskaitoje mes įvardėme kelis transformacijos, nu, kalbant apie finansus ir vyriausybę, valdymą. Ir taip pat mes e, įvertinama kiekvieną šaką atskirai. Kalbant apie blokų grandinę, pirmiausia, Kalbame apie lengvai suprantamą medžiagą ir aš labai daug neaiškinsiu, ką tai reiškia, bet tik tai norėčiau pasakyti, kad blokų grandinės informacija yra labai atspari išpoliams. Tai yra e, atspari informacija laiko prasme ir taip pat skaidri informacija. Taip pat e, gali būti užtikrinami sutarimai tarp įvairių šalių. Ir aš, aišku, galėčiau daugiau apie tai paaiškinti, jeigu reikės. Toliau Kyla, aišku, tam tikrų problemų dėl didelio energijos suvartojimo ir dėl to, kad yra naujų iššūkių ir grėsmių. Dabar e, blok, bloko grandinių ekosistemos, e, jos matomos ir europinėme, ir pasaulinėme kontekste. Ir čia matome įvairias tendencijas. Štai akcijų kainos, kalbant apie blokų grandinės visame pasaulyje. Ir norėčiau pasakyti, kad paskelbėm šią ataskaitą tuomet, kai Junktinė karalystė dar buvo Europos Sąjungoje. Ir aišku, atnaujinsime tą informaciją, kai gausime daugiau duomenų. Pirmi trys sektoriai, kuriuos mes apžvelgėme, kalbant apie galimybės ir iššūkius ir kalbant apie tam tikrus potencialius atvejus, trumpai apžvelgiant, kokios yra galimybės finansiniam sektoriui. Norėtumėme prabrėžti, kad blokų grandinė leidžia alternatyves valiutas įdėkti ir tai yra e, gan aktualu. Ir kalbant apie tam tikrus subsektorius, tam tikri mokėjimai irgi gali įmanomi, kalbant apie e, informacijos, informacijos patikimą realių laikų. Tačiau yra ir tam tikrų iššūkių, čia matote kelis. Kriptovaliutos vis dar susiduria su neužtikrintumu ir spekulacijomis ir kainų sviravimais, taip pat yra tam tikrų spragų. Pavyzdžiui, kaip kriptovaliutų turto vertinimas. Pramonė, priekyba ir rinkos. Čia yra penki tokie subsektoriai - tiek tiekimo grandinė, pažangus, pažangi gamyba, energetika, skaitmeninis turinys ir sveikata. Mūsų centras bendradarbiavo su daugiau nei 20, 250 suinteresuotų asmenų ir čia blokų grandinė yra tik tai vienas iš pavyzdžių, nes yra ir kitų pavyzdžių kūrybinė pramonė, informacinės technologijos ir čia pagrindinis klausimas, jeigu būtų galima užregistruoti tai, kas būtų laikoma vertinga informacija, tai aš e, pasiūlyčiau jūs pasi, pasi, pasidomėti šią informaciją pateiktame prototipe. Mes taip pat įvertinome ir blokų grandinės naudą. Pirmiausia, tai didesnis saugumas, efektyvesnis sandoriai, taip pat lengviau nustatyti nuosavybę, autentiškumą, kalbant apie įrašus ir turinį. Čia, aišku, yra ir tam tikrų iššūkių, pavyzdžiui, reguliavimo apribojimai, e, galiojantis teisės aktai, jurisdikcijos centralizuoti tinklai, tai, kad tai, trūksta aišku taisyklių, kalbant apie pažangų turinį. Taip pat peržiūrėjome blokų grandinės valdysenos sektorėje. Ir čia mes matome tokias tokias, tokį, tokius privalumus kaip duomenų nuoseklumas, nu, taip pat mažesnė rizika, kalbant apie viešų įrašų saugojimą, taip pat yra ir iššūkių blokų grandinės integravimas sudėtingas, nes yra labai centralizuotos sistemos. Toliau viešame sektorija, aišku, daugiausia priklausoma nuo viešųjų veikėjų ir palaikant bendradarbiavimą tarp įvairių suinteresuotų šalių. Ataskaitos pabaigoje mes nusprendėme 11 pagrindinių minčių išsakyti, tai ne kažkokia tai nuoseklė tvarka, tvarkos čia griežtos nėra ir ir ataskaitoje, ir apžvalgoje mes pristatome tuos 11 pagrindinių minčių. Taigi, pirmiausia, kalbant apie kriptovaliutas, antras pastebėjimas yra apie globales ekosistemas, kurios auga nuo startuolių iki kapitalo investicijų. Blokų grandinės nėra modelis, kuris tinka visiems. Taip pat sudėtingi iššūkiai, kurie laukia ateityje, kalbant ypač apie reguliavimą. toliau pasitikėjimo ir tarpininkavimo savokos keičiasi, ypač, ypač čia aktualu, kalbant apie blokų grandinę. Blokų grandinė nebūtinai reiškia, kad atsisakoma trečių šalių ar tarpininkų. Dalis jų gali išnykti, tačiau atsiranda kitų ir tam tikrais atvejais vis tiek išlieka tų tarpininkų. Pavyzdžiui, gali būti užtikrinamos vienodos sąlygos dalyvavimui sistemoje, jie gali tikrinti duomenų patikimumą ir taip pat atsakomybę ir apibriežti. Ir dėl to mes siūlome vieną tokį, tokią mintį, nes jis kalba apie blokų grandinės kaip tam tikras mašinas, mechanizmus, bet viskas yra kur kas sudėtingiau ir jūs galite daugiau sužinoti mūsų ataskaitoje apie tai. Taip pat yra reguliavimo sistema ir gairės, taip pat integravimas ir skaitmenimo iniciatyvos ir programos, kas yra labai svarbu. Ir taip pat reikia tai, kad stebė, stebėsina būtų vertinama su apžvalga ir tai yra labai svarbu, nes reikia stebėti ne tik tai, kas vyksta, bet ir numatyti, kas bus ateityje. Ir džiazi dabar tą ir daro ir mes turime tam skirtus atitinkamus pajėgumus. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju. Toliau. Dabar apie dirbtinį intelektą pakalbėsim. Ačiū, ponė pirmininkė, malonu man šiandien pas jūs lankytis. Aš noriu trumpai pristatyti svarbiausius e, dirbtinio intelekto ar su juo susijusius aspektus. Žinote, kad dirbtinis intelektas dabar yra labai populiari tema. Tačiau svarbu suvokti, kad e, egzistuoja ne tik e, viena mm, šeima e, technologijų ir metodikų, tačiau egzistuoja ir tokių šeimų grupės susijusios su blokų grandinėmis, su trimačių spausdinimu ir šie dalykai šios naujovės keičia visus mūsų gyvenimo aspektus, mūsų įpročius, socialinio bendravimo, darbo, mokymosi ir to, tie skaitminiai poveikiai daro įtaką visoms mūsų gyvenimo sritims. Dirbtinis intelektas jam būtų išskirti kelis jos svarbiausius e, elementus. Kaip žinote, dabar tarp JAF ir Kinijos vyksta e, geopolitinė kova dėl išpatavimo dirbtinio intelekto srityje. Kinija yra daug lėšų investavusi šią sritį, keičia savo verslo modelį dabar, perėdama nuo pigios gamybos prie uh, aukštos kokybės ir aukštos e, vertės e, gaminių, investuoja daug dirbtinį intelektą, 5G e, mobilų ryšį, o prekybos komponente dominuoja šiuo metu JAF ir tas mūšis dėl Huawei'aus yra tik tai Lietkalnio viršūnė ir e, ta kova yra glaudžiai susijusi su duomenimis, nes didžiaja dalimi dirbtinis intelektas vystosi dėl to, kad turime labai daug duomenų, esame labai daug duomenų, tačiau vystytis e, dirbtiniam intelektui galima tik tai turint daugybę duomenų skirtų vystyti algoritmams. Todėl prieiga prie duomenų šiuo metu yra pati svarbiausia. Kinijoje valstybė kontroliuoja visus duomenys, ne tik asmeninius, įskaitant ir e, atvaizdus, 800 e, <clears throat> milijonų interneto vartotojų, todėl Kinija aplenkė e, pakankamai stipriai visus, vystydama atpažinimo technologijas. Žinoma, JAV komercinės bendrovės e, dominuoja likusiose e, sritise susijusiose su asmens duomenimis, visos socialinės platformos yra įsikūrusios JAV ir mes ne tik aprūpiname jas duomenimis, tačiau taip pat ir pasakome, kodėl šie duomenys yra svarbus, tai yra aprūpiname atitinkamu kontekstu. Atsižvelgiant į šios aplinkybės, mes uh, uh, kalbama apie tai, kad Europa ieško savo vietos tarp e, valstybės dominuojamo modelio ir visiškai komercinio modelio, kuris vyruoja JAF, bandant e, parengti tokį e, etiniais aspektais grindžiamą, žmogiškais aspektais grindžiamą modelį. Jungtinis tyrimų centras atliko nemažai tyrimų ir kitokio mokslinio darbo parengėme ataskaitą dirbtinio intelekto tema, kurioje siūlomas apibendrantis požiūris, apriepiantis ekonominius, socialinius, teisinius, visuomenės atsparumą, kitus aspektus ir mes e, raginame šiuo pranešimu naudotis politinius sprendimus e, rengiančius ir priimančius kolegas bei gyvenę 2018 gruodį parengtą mm, koordinavimo planą, kuriame numatomas bendras visų valstybių narių veikimas, nes ne viena iš jų negali atremti atskirai kylančių e, iššūkių. Šiame koordinacinėme plane yra numatyta investicijų stebėjimo funkcija, investicijų, kurias vykdo valstybės narės, siekiant įvertinti tų investicijų daromą poveikį. Intinių tyrimų centre mes e, esame įsteigę tokią funkciją, kurią vadinasi e, AI Watch, e, siekdami stebėti ir vertinti dirbtinį intelekto poveikį Europoje. Mes vertiname bendrai pasaulinį kontekstą ir šią skaidrėje matomas JAV, Kinijos ir ES dominavimas 35 tūkstančiai pagrindinių veikėjų susijusių su moksliniais tyrimais bei privačiomis komercinėmis įmonėmis veikia sritise susijusiuose su dirbtiniu intelektu. Ir čia matote tos tris didžiausius stulpelius raudoni taškai atspindi tas įmonės, kuriuose privatus sektorius, privataus sektoriaus įmonės, kurios veikia dirbtinio intelekto srityje Europos Sąjungoje lyderė yra jungtinė karalystė, todėl jos išstojimas iš Europos Sąjungos sukels problemų, kurias reikės spręsti. Kitoje skaidrėje e, matome teminį pasiskirstimą, robotika Europoje ir pakankamai stipri sritis, taip pat įvairios prietaikos ir paslaugos bei automatizuotos transporto priemonės. Matome, kad ją specializuojasi platformų srityje o Kinijos pozicijos stipriausios yra uh, e, uh, e, veidas brožo atpažinimo srityje. Europa e, tiek eksporto, tiek importo srityje robotikos atžvilgių yra pirmaujantį pasaulį, tačiau neseniai mus aplenkė Kinija gamybos srityje didžiąją savo e, gaminių dalį parduodama, tačiau vidaus rinkoje. Čia taip pat matome, kad pasiskirstame pagal šalis ir svarbiausios veikėjus. Visame pasaulyje Europos pozicijos yra pakankamai e, stiprios ir tvirtos e, mokslinio tyrimų srityje. Taip pat čia mes išnagrinėjome atvejus e, susijusius su visuotinės svarbos paslaugų teikimu. Kalbant apie išvadas, Europa susiduria su rimtais iššūkiais, e, turi konkuruoti pasaulio mastu, tačiau moksliniai tyrimai Europoje turi tvirtas pozicijas, todėl turime pasinaudoti savo galimybėmis ir iškoti jų daugiau. E, mes patys atsakingi už savo ateitį ir jeigu patys jos nekursime, tai kažkas kitas už mus tai padarys. Ačiū. Ačiū už jūsų pristatymą. Pirmininkas kalba neįsijungęs mikrofoną, vertėjai dėjo jo negirdi. Oh, coordinators one minute for, for the members. Pirmiausia, pasisakys koordinatoriai, po to nariai. Ačiū. Ačiū už tokį įdomų pristatymą. Tikrai apibūdinote labai puikiai tuos didžiuosius iššūkius, kurie laukia mūsų artimiausioje ateityje. Ir labai svarbu nepralaimėti šioje technologinių transformacijų kovoje. Be to, Minėjote, kad turime labai tvirtą reglamentavimo ir etikos principais pagrįstą sistemą. Be to, turime nemažai pirmaujančių įmonių ES. Tačiau praeities patirtis rodo, kad nepaisant visų šių teigiamų dalykų, ne visada dėja pavyksta ES išlikti lyderio pozicijose. Minėjote vieną iš tų klausimų, kuris taip pat kelia nerimą ir mums, tai yra platformos, kurios nėra e, įsisteigusios Europoje, priklauso ne europiečiams. Įdomu, koks būtų jūsų patarimas šioje konkrečioje srityje. Ką būtų galima padaryti, siekiant užtikrinti, kad šį kartą nepralaimėtume, kad situacija būtų kitokia. Nes ta transformacija tikrai labai svarbi ir, ir mūsų visuomenės atstovams, ir pramonės atstovams. Labai svarbu išlikti tarp technologijų jų srities lyderių, o per ankstesnį e, technologinių transformacijų etapą galbūt ne visada pavykdavo tai padaryti. Ačiū dabar, panėtoja, socialdemokratų frakcijos vardu. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti prelegentams už jų pristatymus. Labai sudomino tai, ką pasakėte, ypač paskutinė, paskutinė pristatymo antroji dalis. Ir man atrodo, kad labai svarbu atsižvelgti į turimą informaciją ir um, kitus svarbius duomenis, tai yra susiję ir su sprendimų prieimimo procesu. Akivaizdu, kad tai yra greitai besikeičiantis rytis. Ir pavyzdžiui, šį ryt aš dar buvau Lombardijoje, Italijoje, prieš atvykdama į Briuselį. Keletą žmonių, su kuriais sustikau, kaip tik kalbėjo apie jūsų atliekamą darbą, tiesą pasakius. Kolega taip pat teiravosi, ką būtų galima padaryti, kad išlaikytume tą e, tokį technologinį suverenitetą, kalbant apie 5G pavyzdžiui ir taip toliau. Aš dar tą klausimą norėčiau išplėsti. Tai yra taip pat susiję ir su tais verslumo pajėgumais, kaip galėtume išlaikyti tą tokią nepriklausomybę šioje srityje. Be to, nepamirškime to, kad Europa yra viena e, lyderių robotikos srityje, robotizuotų mašinų kūrimo srityje. Turiu pasakyti, kad tikrai su susidomėjimu perskaitysiu jūsų atliktą tyrimą, tačiau įdomu būtų išgirsti iš jūsų lūpų, ką reikėtų nuveikti, kad e, Europa išlaikytų e, tą savo stiprybę e, gamybos verslumo srityje. Renew Europe vardu turbūt niekas nepasisakys. Ponas Ninisto, prašau. Na, e, tai būtų galima filosofuoti apie tą galimą Europos lyderiavimą informacinių technologijų, 5G srityje ir taip toliau. Tačiau įdomu būtų sužinoti atsakymus į kitus klausimus. Taip, yra tų teigiamų aspektų, vis tiek tos dinamikos kažkaip nesugebama išlaikyti. Man atrodo, kad amerikiečiams tikrai sekasi geriau ir jie daug tvirčiau sugeba žengti E, tuo technologijų keliu. Dėl 5G dar. Neretai apie, tą, apie tai diskutuojama, turime nemažai žinių šioje srityje, tačiau kaip būtų galima save reklamuoti ir už ES ribų, kaip būtų galima užtikrinti siek, e, tai, jog Europos įmonės būtų žiūrima kaip į patikimas įmonės, kad būtų norma pirkti jų produktus. Nes tai yra ne vien tik toks vidinis aspektas. Turime pademonstruoti tą lyderystę plačiau. Dar dėl tų e, žinių, dėl e, dirbtinio intelekto, dėl mokslinių tyrimų ir e, mm, kitų susijusių sričių. Taip. Mes esame lyderiai kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, aplinkosaugos technologijos, e, švarios technologijos, tačiau reikia nepamiršti, kad technologijos yra susijusios su skaitmeninimu ir taip, Tikrai neretai e, esame tarp pirmaujančių, kai kalbame apie verslo ryšius, tačiau įdomu, kaip būtų galima tai išnaudoti, e, kaip būtų galima tai išnaudoti ir tiesiog padaryti tam tikrų kozirių, didinant ES konkurencingumą. Idėja frakcijos vardu niekas nenori pasakyti, dabar EKR. Matau, kad e, koordinatoriaus pavaduotojo nėra. Aš pats turėčiau tokią bendrojo pabudžio pastabą. Kalbėjote apie tą tokį europinį būdą, europinį kelią. Ir aš pats, tiesą pasakius, bandau šiek tiek grįžti laiko mašiną atgal. Mm, minėjote tą dviejų sistemų konkurenciją. Ir tai buvo susidurta ir su tam tikromis neišsipildžiusiamis iliuzijomis, tad būtų įdomu, jeigu paaiškintumėt, uh, mm, e, tą ryšį tarp privačių įmonių ar tos orientacijos į rinką, taip pat e, valstybės valdomos pramonės ryčių. Suprantu, kad tai yra e, reglamentuojama rinka, tačiau įdomu, e, kai, kai, kaip viskas galėtų veiksmingiau funkcionuoti. Kiti klausimai. Kai žvelgime į statistinius duomenis, į ES potencialą, ypač dabar įvykus breksitui. Ir vienais ar didžiausių šalių palikus ES. Įdomu, kaip išnaudoti visos Europos potencialą. Nes europinis projektas visada buvo susijęs su tuo, kad reikėjo rasti pusiausvyrą žengiant į priekį. Šiame skaitmeninėme sektoriuje, skaitmeninėje pramonėje taip pat reikia ieškoti tokių būdų, ieškoti sprendimų. Ir kurti ne vieną kažkokį tai centrą, bet tokį platesnį europinį potencialą išnaudoti. Dar dėl blokų grandinės ir energetikos. Savo pristatymo metu minėjote, kad taip, tai vaidina svarbu vaidmenį sektoriuje. tačiau galbūt detaliau galėtumėte paaiškinti, kaip e, būtų galima lengviau pasiekti savo tikslų e, energetikos transformacijos, e, perėjimo prie kitų energijos rušių srityje. Taip yra ir tam tikrų tokių tamsiųjų technologijų pusių. Ir taip įdomu būtų sužinoti labiau apie tą CO2 pėtsaką ir taip toliau, kurį gali palikti. Tai guja frakcijos vartų žodžio niekas neprašo, tad dabar galime kreiptis į narius. Ar yra norinčių pasisakyti, ponė Spirakį, prašau. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Taip, mano klausimai tokie pamatiniai, fundamentalūs, tačiau E, taip pat e, svarbu suvokti, kad reikia kuo daugiau tikslios informacijos šioje svarbioje srityje. Norėčiau paklausti, kokiu investicijų, kokios pinigų sumos reikia, kad sukurtume tą tokią konkurencingą pramonę e, dirbtinio intelekto srityje. Taip, kaip suprantu, Kinija dabar dominuoja, JAV vejasi Kinija, o kur esame mes, ar viduryje, ar esame to žaidimo dalis, ar ne? Dvi pagrindinės įmonės - Ericsson ir Nokia ES įsikūrusios, tačiau įdomu, kokia ta situacija, kaip būtų galima judėti į priekį sparčiau. Dar vienas svarbus klausimas. Ar jūsų nuomonė e, tinkamai reglamentuojant būtų galima įgyvendinti tikslus susijusius su e, kriptovaliuta? Nes tai yra sparčiai besivystantis rytis, reikia kurti naujus teisės aktus. Ehm, juos įgyvendinti ir taip toliau. Ačiū labai. Dabar žodis ponui Pekarinė. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Dėl to dirbtinio intelekto. Tikrai labai įdomi tema ir nekarta pabrėžėte, e, kiek e, intensyviai mūsų sėkmė priklauso nuo 5G technologijų ir nuo kvantinių kompiuterių. Žinau, kad kai kuriuose šalise jau buvo e, padaryti reikalingi žingsniai, žengiant link 6G technologijų. Įdomu, kiek intensyviai šie du klausimai - 6G, 5G, kvantiniai kompiuteriai, kurių ES dabar neturime, e, įtakoja tolesnius procesus. Žinau, kad JAV, Kinija jau naudojasi to, tomis kvantinių kompiuterių technologijomis. Panašu, kad žodžio jūs neprašėte. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems už darbą atliktą šioje srityje, už e, tai, kad nemažai buvo pasiekta 5G ryšio srityje. Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad bandote viską koordinuoti. Ir dabar tas dokumentas dėl saugumo. Pirmoji išvada būtų tokia. Valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų patvirtintos reikalingos priemonės, turi turėti reikalingus pajėgumus siekiant reaguoti į galimas rizikas. Praėjusiu metu ataskaitoje buvo kalbama apie riziką ir ten buvo paminėta, kad valstybės narės turėtų patvirtinti reikalingas priemonės. Įdomu, kokia dabar padėtis saugumo srityje. Ar esame pasirengę? Kaip mes užtikriname bendrosios rinkos vientisumą? Ir dar vienas klausimas. Norėčiau pasirauti dėl europinių sertifikavimo sistemų ir jų galimo keitimo. Matau, kad žodžio daugiau niekas neprašo, tad suteiksiu žodį mūsų svečiams. Tikiuosi, galėsite apibendrinti, sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Čia pirmininkė, buvo klausimų, kurie susiję buvo su tam tikra tema, tai aš juos sugrupuosiu tuos klausimus ir tie nariai, kurie uždavė klausimą, jeigu netenkins jų atsakymas, matyt taip ir bus tai tada bus galima dar su mumis susisiekti. Akivaizdu, kad kyla klausimų apie tai, kaip išsaugoti lyderystę tokiuose sektoriuose kaip robotika arba moksliniai tyrimai, kur sekasi mums visai neblogai. Ir taip pat iš esmės, kaip surasti savo kelią Akivaizdu, kad yra problemų. Kai kalbame apie dirbtinį intelektą, mes kalbame apie metodus, kurie 40, pas, jau 40, 50, 60 metų pasenę. Per pastarosius septynerius metus pasikeitė tai, kad tiesiog yra galybė duomenų ir jų apdarojimas yra kitoks ir greitesnis. Ir dėl to tai buvo labai smarkus ir didžiulis pokytis. Akivaizdu, kad strategijoje turi būti keli elementai. Tai nėra vienas dalykas, kuris išspręstų vis, visas problemas. Akivaizdu, kad geresnė, kontrolė, e, e, geresnė europinių duomenų kontrolė yra svarbi, kad geriau naudotume tuos duomenys, kuriuos turime Europoje. Taip pat duomenų apdarojimo pajėgumai taip pat turi būti sustiprinti, tai irgi svarbus aspektas. Dar vienas dalykas, kuris yra susijęs ir su klausimu dėl 5G, tai aišku, besikeičiančios paradigmos ir likščioliai Iš esmės mes kalbėjome apie tai, kad auga duomenų apimtys, tačiau tie suvesti duomenys yra suvesti didžiulės infrastruktūras. Dabar, kai mes pereiname prie daiktų inter, interneto, sensorių, kompiuterių paradigma keičiasi. Vietoj debesų, duomenų centrų, kur apdarojami duomenys, kur yra perdodami duomenys ir suvedami tuose centruose, vis daugiau bus apdorojimo, kuris vyks sensorių pagalba, panašiai kaip su mobiliaisiais telefonais. Ten irgi yra daug jau apdorojami duomenys. Taigi iš principo daug apdorojimo bus satelituose, telefonuose, sensoriuose ir visa tai bus tuo met suvesta į mažesnį kiekį duomenų, kas bus perduodama. Taigi tas paradigmų pokytis iš tiesų išspręs tam tikrą problemą, kurią dabar mes turime, nes platformos dabar, pavyzdžiui, yra labai svarbios, kadangi jos, e, jose suvedami duomenys ir jeigu ta paradigma keičiasi, atsiranda erdvė ir ar mes užimsime tą erdvę, čia klausimas, čia yra iššūkis ir taip pat yra galimybė, kurios anksčiau mes neturėjome. Taigi aš manau, kad kolega gal daugiau pakalbės apie 5G ir saugumą. E, Bet akivaizdu, kaip jūs ir minėjote, tik dirbdami kartu mes turėsime galimybę, kuo labiau susiskaldę būsime, kuo daugiau bus tų nacionalinių individualių lygmenų, tuo, tuo sudėtingiau bus to pasiekti ir tas akivaizdu. Dėl blokų grandinės paliksiu aš tą klausimą kolegai. Ir taip pat, man atrodo, klausimas dėl 5G irgi yra labai susijęs su tuo, kad keičiasi uh, situacija perinama prie daiktų interneto ir kad vis daugiau pakraščiuose yra apdorojama informacijos ir tada tam aišku reikia kur kas platesnių tinklų. Taigi gal tiek ir dabar gal kolega Aleksandras galėtų daugiau papasakot. Ačiū, pabandysiu papildyti tai, ką sakė Maksas. Konkrečiai kalbant apie tai, kaip technologinį suverenumą išsaugoti ir taip pat didinti mūsų technologinius, ekonominius privalumus ir kaip išsaugoti tuos pajėgumus, aš manau, kad blokų grandinėje, nes čia mes kalbame ir apie studiją, pažiūrėjau, dėl blokų grandinės pramonės, taip kalbant apie blokų grandinę, vienas didžiausių iššūkių šioje srityje, tai nėra naujas dalykas, nes technologijos e, jau egzistavo 50 ar 60 metų, tiesiog jos yra apjungtos. Ir problema yra ta, kad mes negalime pasikliauti tik mega, mega, mega tais e, vienaragiais. Ir kalbant apie tai, kad Europa būtų vieninga, keli veikėjai turi dirbti keliais greičiai, nes, greičiais, nes dabar mes matome, kad Europa ne JAV, kur jeigu didelė įmonė žlunga, rinka žlunga rinkoje atsiranda nauja. Europoje būtų viskas šiek tiek kitaip, kitaip rinka prisitaikytų, kiti rinkos pajėgumai. Taigi mes matome pastaruoju metu blokų grandinės srityje, kad mažos yra daug mažų įmonių, kurios sukuria tą kritinę masę ateityje. Ir Tas pasakytina ir, ir apie 5G. Ir mes, mes matome, kad konvergencija mums yra labai svarbi. Taigi vienas pagrindinių dabar dalykų, ką, e, su kuo teks Europai susidurti, kaip integruoti inf, in, in, dirbtinį intelektą, 5G, kvant, kvantinės, kvantinius kompiuterius ir panašiai. Nes tai atsiranda nauja tokia erdvė, Ir tas pritaikoma ir kalbant apie pažangius tinklus ir pramonę, Ir mes turime į tai atsižvelgti, kalbant apie blokų grandinę. Kitas dalykas trečiojo kelio idėja. Čia irgi nėra labai lengva, lengva, nes mes kalbėjome apie tai jau seniai, mes kalbėjome apie tai, kad e, tą būtų galima padaryti technologijų srityje ir dabar mes matome iš mūsų, mūsų tyrimų, kad visuomet yra labai sudėtinga centralizuoti Europą šią prasme, bet yra dalykų, Turime pagrindinės vertybės, turime reglamentavimą, kuris veikia ir netgi turime tokius reglamentus, kurie gali numatyti ateitį. Ir nei Kinija, nei JAV to neturi šiuo metu. Taigi mes bandome parengti reglamentus ir sistemas atsižvelgdami į etinės vertybės ir normas. Ir aš, kas ką reiškia tos etinės vertybės ir gairės, aišku, apie tai galime diskutuoti, tačiau vis tiek europinė ekosistema, technologijų ekosistema, netgi investicijos į gamybą ir panašiai tai duoda rezultatų. Kitas dalykas - kriptovaliutos reglamentavimas. Aišku, labai sudėtinga stebėti ir sureguliuoti visas tas kriptovaliutas, bet iš savo tyrimo mes matome, kad Europa gali bandyti kiek galima daugiau numatyti į priekį, identifikuoti tai, ką reiks reglamentuoti ateityje - tokenai, kriptoturtas bent jau bandyti kažką prognozuoti, numatant ateities reglamentus. Aišku, reglamentuoti numatant yra nelengva, bet tokiu būdu jau sukūriamos tam tikros gairės būsimam reglamentavimui. Ir tose gairėse gali būti, pavyzdžiui, ir turto kategorizavimas, ir kas patenka, kas nepatenka į dabartinius reglamentus susijusius su finansavimu. Ir dar vienas dalykas - blokų grandinė ir energetika. Blokų grandinė turi dvigubą, du aspektus. Kalbame apie mas, m, didžiulę energijos suvartojimą, didžiulį energijos suvartojimą ir matome, kad galima būtų sumažinti tai, bent jau tai rodo nauji protokolai. Ir taip pat blokų grandinė mums leidžia, duoda užuominas apie pažangius energetikos tinklus ir panašiai. Blokų grandinė galėtų tam tikrą prasme automatizuoti tai, kaip e, valdomi pažangus tinklai. Ir tuomet tie pažangus tinklai būtų kur kas veiksmingesni, kalbant apie energijos e, saugojimą, priekybą energiją. Ir savo centre mes dabar kuriame energijos priekybos rinkas. Tai yra, tai yra nauja blokų grandinės rytis, kur mes galime tuos pažangius dalykus galbūt tokiu būdu ne žmonės, o dirbtini agentai galėtų tarpusėje dėrėtis dėl energetikos kainų ir panašiai. Ir tam tikrą prasme tai mums padėtų galbūt e, sukurti daugiau efektyvumo. Dar vienas klausimas buvo apie tai, kaip mes galime tą padaryti, nes praeitie mums to nepavyko. Bet čia vėlgi reikia pirmiausia suprasti, kad tos technologijos labai glaudžiai susijęs su pasitikėjimu. O pasitikėjimas visame pasaulyje yra tai, kas yra svarbu. Ir kurdami sistemą, kur būtų pasitikėjimas kaip esmė, tai ir sukurtų tą konkurencinį privalumą. GDPR, pavyzdžiui, duomenų apsaugos reglamentas. Daug kas sakė, ne, nesąmonė, nužudyta bus pramonė. O dabar matome, kad daug valstybių tą kopijuoja. Pavyzdžiui, Kalifornija priemė panašų įstatymą į duomenų apsaugos reglamentą ir kongresas netgi pradėjo kalbėti apie tai, kad gal europiečiai viską padarė teisingai. Taigi yra čia tokių įdomių dalykų. Ir tai, kaip, pažiūrėjau, skaitmenės rytis su aplinkosauga yra susiję, čia irgi galima surasti daug glaudžių ryšių. Ir viskas, aišku, priklauso nuo mūsų, o galimybių yra. Ir ponė Toja sakė, kokia yra situacija, pavyzdžiui, gamybos sektoriui. Aišku, tai sukuria sistemą, kur europiniai teisės aktai, visi, kas atvyksta į Europą, turi jų laikytis. Ir tai sukuria žaidimo taisyklės, kurios suteikia privalumą ir mažoms įmonėms. Ir jeigu mes to, tos sistemos nesustipriname, tai tada kyla nemenkų problemų. Ačiū. Labai įdomus pristatymas. Technologijos visuomet yra labai įdomu ir, aišku, yra reguliavimo ir socialinis ir politinis asmo, a, a, matmuo, atsiprašau, tai yra labai svarbu. Uh, Dėkoju, aš manau, kad tuos klausimus mes spręsime dar ne kartą ateityje. Dėkoju. So now we can go to item 4 and it is... Perėmame prie ketvirto darbo atvarkės klausimus. Komisijos komunikatas e, parlamentui, tarybai, ekonomikos socialinių reikalų komitetui dėl saugių 5G technologijų plėtojimo Europos Sąjungoje. Miguel Gonzalez Sančias Poter. Jis yra kibernetinio saugumo skyrius Sinė generalinio direktorato vadovas yra su mumis numatyta valanda laiko šiam klausimui. Dar kartą prašau registruotis tų, kurie norėtų vėliau užduoti klausimus, dalyvauti diskusijoje. Ir dabar jums suteiksiu žodį dešimčiai minučių pristatyti savo temą. Labadiena. Ačiū už galimybę pristatyti šią temą. Esu parengęs kelias skaidrės, kuriamis pasinaudosiu savo pranešime. Aš pirmiausiai norėčiau uh, atkreipti dėmesį į penktos kartos mobilaus ryšio technologijų įtaka saugumui. Ir po to trumpai paaiškinsiu, kas tai yra tas e, priemonių rinkinys skirtas sumažinti neigiamą poveikį saugumui 5G technologijų 5G technologija nėra tik tai egzistuojančio 4G ryšio atnaujinimas. Tikimasi, kad 5G atneš esminės permainas mūsų visuomenės gyvenime ir technologijų naudojime. Dėl to ir kyla daug diskusijų susijusių su saugumu. Su dėl šios technologijos e, svarbos ir visuomenės priklausomumo nuo šių technologijų ir kyla daugiausiai diskusijų dėl saugumo aspektų, ypač turiu minėję, kad rinkos yra tarpusvėje susijusios visoje Europoje, nes e, kilus tam tikriems incidentams saugumo srityje padariniai gali būti didelio masto, kadangi naudojamas programinė įranga e, iš tiesų yra tokia, kad ji gali turėti įtakos tiek e, pagrindiniams centrams, tiek periferijai. Noriu pasakyti, kad e, vyksta Šiuo metu 5G ryšio tinklų kūrimas, įtvirtinimas Europa pakankamai spėriai tą daro. Technologijos įsitvirtina Europoje, tačiau žinoma, 5G ryšys pilnu pajėgumu nepradės veikti Nuo rytojaus e, procesas užtruks dar keletą metų, todėl tai labai svarbu spręsti su saugumu susijusius klausimus, nes čia kalbame apie e, tikrai nemažą mastą investicijas, kurios yra labai svarbios rinkos operatoriams. Per pastaruosius metus e, vyko daug diskusijų visuomenėje ir tarp politikų susijusių su 5G ryšio tinklų saugumu ateityje vadovų taryba, todėl paprašė komisijos kovo mėnesį išnagrinėti situaciją, parengti rekomendacijas, ką komisija ir padarė. Ir pradėjo atitinkamus darbus susijusius su, su 5G ryšio saugumo trūkumų nustatymo. Komisija, NIS agentūra, valstybės narį sudarė tinkamą darbo grupę, kurios užduotis yra e, išnagrinėti įvairius saugumo aspektus 5G ryšio ir parengti atitinkamas gairias, kaip tas saugumo spragas reikėtų užpildyti. Procesas prasidėjo praėjusiu metu kovo mėnesį ir tęsiasi iki šiol parengus man anksčiau minėtus dokumentus ir valstybės narės taip pat parengė savo nacionalinės 5G ryšio grėsmių vertinimo ataskaitas, taip pat buvo parengtas e, Europinių lygmenių atitinkamas grėsmių įvertinimas Paskutinis žingsnis e, buvo žengtas sausio mėnesį šių metų ir e, parengta e, saugumo grėsmė švelninančių priemonių suvestinė. Įvertinant tas grėsmės, kurios spalio mėnesį buvo paminėtos, viename iš pirmųjų dokumentų. Dabar su valstybėms narėms pirmiausiai svarbu susitarti dėl metodikos sprendžiant šią problemą, nes klausimas yra sudėtingas. Komisija ir Enisa agentūra aktyviai dalyvavo šiame procese, mes pasirinkome tokį požiūrį, kad pirmiausia reikia identifikuoti saugumo grėsmės 5G ryšio tinklui, įvertinti kokius, kokie pažeidžiamumai gali dažniausiai pastaikyti, pastaikyti ir parengėme tam tikrus grėsmių e, vertinimo e, scenarijus. Svarbiausius veikėjus e, šių grėsmių kontekste, na ir svarbiausias šių grėsmių vertinimo išvados buvo tokios, kad penki 5G ryšio technologijos e, didina grėsmių apreptis. Todėl kyla didesnis susirūpinimas saugumo aspektais. Dar vienas svarbus aspektas, kurį noriu pabrėžti, buvo tai, kad valstybės nariai sutarė tarpusavyje dėl grėsmių vertinimo. Valstybės narys identifikavo svarbiausius faktorius, svarbiausius kriterijus, kuriuos reikia nagrinėti. Kitas etapas e, įvertinus grėsmės nacionaliniu lygmeniu buvo sausio 29 dieną patvirtinta bendradarbiavimo grupės, e, padedant komisijai ir ENISA agentūrai, kuri taip pat dalyvavo toje bendradarbiavimo grupėje. pasirinkus visiškai naują požiūrį, kuomet uh, anksčiau komisija parengdavo tinkamą pasiūlymą, po to prasidėjo darybos, dabar Dabar suinteresuotos šalis iš anksto susitarė dėl švelninančių, grėsmės švelninančių priemonių, patvirtinus atitinkamas sąrašą tų priemonių. Strateginio techninio pobūdžio paramos priemonės šitas sąrašas buvo įtrauktas, aš jas trumpai paminėsiu. tos priemonės e, e, būtų naudojamos įgyveninant grėsmių švelninimo planus e, devynėse sitise, kurias identifikavo valstybės narės, siekiant tinkamai sureaguoti į kylančias grėsmės. Pavyzdžiui, vienas iš tokių grėsmių scenarijų galėtų būti priklausomybė nuo vienintelio technologijų tiekėjo ir teikimi pasiūlymai, kaip spręsti tokią situaciją. Ir teikiamas čia yra rekomendacijos valstybėms narėms ir komisijai. Aštuonios strateginės priemonės, vienuolika techninių priemonių siūloma ir dešimt paramos priemonių, kuriamis siekiama e, sustiprinti atitinkamų priežos institucijų įtaką ir įgaliojimus Daugiausiai tai žinoma yra mobilos ryšio tinklų operatoriai siekiant įvertinti technologijų tiekėjų grėsmių profilį. Pirmiausiai, techninio pobūdžio priemonės daugiausiai susijusios su, su pagrindiniais keliamais reikalavimais ir specifiškumu susijusiu su procesais įsigijimo įranga ir taip toliau šioje skaidrėje pateikiama šių priemonių suvestinė. Apžvalga, kaip anksčiau minėjau, siekdami uh, dar labiau sustiprinti mūsų naudojimo metodiką, mes šias priemonės įtraukėme e, į nagrinėjimų scenarius, kurie buvo parengti spalio mėnesį. Taigi e, grėsmės e, siūlome atremti pasitelkiant e, kombinuotas priemonės, numatant atitinkamą galimybę reaguoti į situacijos valstybėse narėse, pavyzdžiui, nustatant skirtingą laiką, per kurį valstybės narės priima tam tikrus sprendimus dėl reagavimo, e, vadovaudamasis tačiau bendrų požiūrių. Čia yra vienas iš e, grėsmių švelninimo plano pavyzdžių, gyvenant antrąjį scenarijų susijusi su prieigos keliamomis grėsmėmis prie tam tikrų ryšio tinklų violetinė spalva yra pažymėti tam tikri, tam tikri kriterijai identifikavimo na, ir po to siūlomas įvairias priemonės ir parametrai siekiant grėsmės sušvelninti, jas atremti. Labai svarbu čia pabrėžti, kad būtent valstybės narės sutarė dėl tokio vertinimo susijusios su priemonėmis, kuriomis e, naudojantis būtų galima veiksmingiausiai sureaguoti į kylančias grėsmės, kalbant apie išvadas šio grėsmių švelninimo priemonių rinkinio. Valstybės narėms rekomenduojama sustiprinti saugos reikalavimus, ypač užtikrinant technologijų tiekėjų įvairovę. Ir e, komisija raginama taip pat e, veiksmingiau naudotis turimoms priemonėms. Kaip minėjau, šį dokumentą parengė valstybių narių stikta bendradarbiavimo grupė. Ir komisija parengė dar papildomą komunikatą, kuris buvo paskelbtas tą pačią dieną, kaip ir minėtas dokumentas, ir atkreipimas dėmesys į tris dalykus. Pirmiausiai, komisija išaiškė visapušką paramą pasirinktam požiūriui ir pasiūlytam priemonių rinkiniui, taip pat valstybėms narėms rekomenduojama imtis priemonių per pakankamai trumpą laiką iki balandžio 30 dienos siūloma jau įgyveninti tas priemonės, kurios yra numatytas su grėsmių švelninimo sąraše. Na ir trečias dalykas, į kurį atkreipiamas dėmesys komisijos komunikate, yra susijęs su įvairiomis papildomomis e, apsauginėmis priemonėmis, kurios jau dabar egzistuoja, kurias galima pasitelkti įgyvendinant įvairias e, programas, tai yra telekomo, e, telekomunikacijų ryšio taisyklės, kibernetinio saugumo užtikrinimo taisyklės, siekiant užtikrinti tam tikrų prievalių laikymas e, tinklų saugumo užtikrinimo srityje, taip pat bendrų standartų nustatymas. kurio būtų papildomai sustiprinamos jų egzistuojančios priemonės, taip pat dar priemonės papildomos susijusios su viešaisiais pirkimais, europinėmis programomis, siekiant įtraukti saugumo lygmenį į tų programų įgyvendinimą es mastu ir taip pat primenama, kad komisija e, gali teikti paramą visame šiame procese siekdama parekomenduoti, kokias priemonės būtų galima geriausiai ir veiksmingiausiai pasitelkti, siekiant užtikrinti 5G ryšio saugumą. Ačiū uždėmesiu. Uh, of uh, coordinators, uh, three minutes uh, is uh, for every speaker. Galėsime suteikti žodį koordinatoriams po tris minutės kiekvienam jų. Pane Telegrasė Kavai. Ačiū pirmininkė, ačiū už pristatymus. Kaip jau buvo šiandieną minėta, 5G yra tokia transformatyvi technologija ir labai svarbi visai ekonomikai, visuomeniai. Tai yra tiesiog e, tų pagrindinių, svarbiausių paslaugų stuburas. Kad pasiektume kuo didesnės sėkmės, privalome lyderiauti technologijų srityje. Mums reikia tvirtos reglamentavimo sistemos, tvirtų etikos principų, pasitikėjimo. Komunikatas yra labai svarbus, kuriant tą mano minėtą pasitikėjimą. Taip, egzistuoja įvairiausi dokumentai, rizikos vertinimas, pavyzdžiui. E, taip pat e, teikiamas rekomendacijos valstybėms narėms galiausiai. Todėl kyla klausimas, kaip sekasi įgyvendinti viską valstybių narių lygmenių, ar jos tinkamai reaguoja į situaciją, į komisijos pagalbą, pasiūlymus. Taip suprantu, kad valstybės narės yra įtin skirtingos. Ir jūs patys turite užtikrinti tam tikrą stebėseną, paramą įgyvendinant tas parengtas rekomendacijas. Tačiau tai labai svarbu. Nėra prasmės atlikinėti kažkokių gražių, skambių tyrimų, jeigu po to praktikoje niekas nėra tinkamai gyvendinama, jeigu nėra gyvendinamos tos jūsų rekomendacijos. Ačiū. Socialdemokratų frakcijos vardu, ponė to ir ne? Ponas Gonzalės Kazarės. Ačiū. Pirmiausia, e, norėčiau atsiprašyti kalbėtojo, šiek tiek pavėlavau į posėdį, bet kuriuo atveju norėčiau padėkoti už atliktą darbą, už šiandieną pristatytą informaciją. Darosi akivaizdu, kad valstybės narės turi pasitemti, geriau rinktis tam Jau gali būti įvairiausių išpolių, atakų nukreiptų prieš mūsų kasdienį gyvenimą. Reikia kuo aiškesnių taisyklių, pavyzdžiui, savarankiškai važiuojančių automobilių srityje, 5G tinklo klausimais. Be to valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų reikalingos priemonės, įgaliojimai suteikti institucijoms, kurios reaguotų į kylančias grėsmės. Yra paminėta, kad valstybės narės turi sustiprinti saugumo priemonės. Norėčiau paklausti, koks pasirinkties lygis jau yra pasiektas, kokios pažangos buvo pasiekta, ypač turint omenyje tą balandžio 30-osios terminą, kuris yra numatytas. Kaip būtų galima apsaugoti vidaus rinkos integralumą. Jeigu nutiktų taip, kad e, kai kurios valstybės narės priims skirtingus sprendimus ar neįsileis tam tikrų veiklos vykdytojų, Dar vienas klausimas. Ar e, sugebėsime užtikrinti, kad Europinė sertifikavimo sistema atitiktų naujausius reikalavimus? Ačiū. Pone pirmininkė, komisijas teigia, kad Huawei'us dalyvaus konkurse, dėgiant 5G Europoje, tačiau laikomas, turėtų būti laikomasi griežtų taisyklių ir kad valstybės narės ir operatoriai, kaip jūs mums paaiškinote, turi teisę būti išmesti iš to konkurso, jeigu pažeidžiamos taisyklės. Taigi mes turime turėti aišku mechanizmą, kuris leistų patikrinti tas trečiasias šalis. Problema yra ta, kad tos valstybės, kurios nori solidarizuoti su Huawei, vėluos dėgiant 5G, kaip pavyzdžiui yra dabar su JAV. Mes matome, kad JAV kelia galimybę bendradarbiauti su Ericssonu arba Nokia, arba su abiem kartu. Taigi, klausimas, kurį norėčiau užduoti, yra štai koks, kalbant apie tai, kad mūsų įrangą galėtų kontroliuoti amerikiečiai. Ir tai, aišku, yra valstybės narės atsakomybė, bet ar ne, nekyla rizika, kad dėgiant 5G bus geografinių skirtumų, jeigu neprimsime Huawei? ir ar nebus klaid, daroma klaida, jeigu mes nepalaikysime europietiškų įmonių, kaip daro JAV šiuo atveju ir ar nereiktų teikti pirmenybę būtent europinėms įmonėms, kai, kalbame, kai kalba eina apie strateginės reikšmės įrenginius, tokius kaip 5G įdėgymą. Dėkoju. Žaliųjų frakcijos vardu taip pat pasisakys frakcijos atstovas, ponas Ninisto. Man atrodo, kad e, telekomunikacijų kompanijos investuodamos į 5G pirmiausia domisi kainomis ir investuoja į tai, kas yra pigiausia. Tokia realybė. Be to nemažai europinių įmonių, kompanijų e, teikia ir kitus technologinius sprendimus. Ir jeigu yra, pavyzdžiui, saugesnė technologija, yra ir ta 6G technologija, tačiau nėra kažkaip investicijomis remiamas, remiami tyrimai toje srityje. Galbūt komisija kažką galėtų nuveikti šio klausimo. Nepastebėjau, kad idėja frakcija Sosovas taip pat buvo paprašę žodžio. Ponas Borchė, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Nieko tokio. Mielai išklausiau kolegos nuomonę. Ir komisaras. E, visai neseniai pareiškė, kad e, visi operatoriai, operatoriai yra laukiami ES, tačiau jie privalo laikytis mūsų taisyklių. Ir taip, turime tikrai aiškias taisyklės telekomunikacijų srityje. Šiandieną kalbame apie komisijos komunikatą. Buvo parengtas ir tas priemonių rinkinys Ir tai reiškia, kad iš esmės valstybės narės yra atsakingos už tą galutinį sprendimą. Prieš keletą dienų buvo pranešta, kad bus įsteigiami gamybos centrai ES ir buvo kažkaip bandoma numalšinti tą tokį europinį skepticizmą ar abejonės. Tačiau noriu pasakyti, kad yra mm, e, tam tikro neiškumo dėl valstybių narių vaidmens. Panašu, kad yra abejonių ir tos abejonės yra susijusios su tuo, kokia e, Kinijos operatorius prie, priekybinė strategija yra naudojama šiuo atveju. Džiugu, kad komisija e, parengė aiškę poziciją dėl galimų 5G technologijos rizikų, ypač tuo atveju, kai traukiami užsienio paslaugų teikėjai. Tačiau akivaizdu, kad komisija bando e, per daug nespausti Kinijos atstovų, bandoma elgtis diplomatiškai. Vis dėlto kyla tam tikrų abejonių e, dėl Europos operatorių padėties. Vos prieš keletą mėnesių prasidėjo šios diskusijos ir buvo kalbėta apie tai, jog tam tikri Europoje esantis paslaugų teikėjai jaučiasi nustumti į šoną. Labai svarbu remti mokslinius tyrimus, didinti ES konkurencingumą technologijų srityje, tačiau taip pat norėčiau sužinoti, kaip tokie pareiškimai e, galimai galėtų prieštarauti tai veiklai, kurią vykdo mūsų operatoriai Europos Sąjungoje ir esu girdėjęs tokių faktų, kad galbūt jie neretai e, remia kažkokią tai veiklą vykstančią ir už Europos Sąjungos ribų. Ačiū. Dėkoju EKR frakcijos vardu. Norėčiau pateikti klausimą. Ir įdomu būtų sužinoti daugiau dėl to e, priemonių rinkinio toolbox. Žinome, kad tai yra rekomendacija, tačiau valstybės narės yra gana susiskaidžiusios. Yra, pavyzdžiui, tokių valstybių narių kaip Lenkija, Estija, Rumunija. Jos norėtų matyti griežtesnės taisyklės. Tad yra tie minimalūs reikalavimai, e, yra, pavyzdžiui, Junktinė karalystė, Vokietija, kurios linksta link to, kad taisyklės būtų netokios griežtos. Tai yra vienas politinių aspektų. Įdomu būtų sužinoti daugiau apie tą susiskaldimą ir apie galbūt tą bendrą vardiklį jungianti visas šalis. Kokie yra tie minimalūs reikalavimai? Kitas mano klausimas susijęs su e, transatlantiniais ryšiais. Mike Pompeo yra pareiškęs, jog Junktinės valstijos niekada e, neleistų e, JAF e, informacijos nacionaliniam sekretoriatui įsileisti kažkokio tai tinklo, kuriuo nėra pasitikima. Tad įdomu, ar tas priemonių rinkinys, tas toolbox gali padėti išspręsti šią problemą. Ir ar tie nu, tokie nuomonių skirtumai su jungtinėmis valstybėmis kažkaip paveiks tą mūsų ryšį su JAV? Gūja frakcijos vardu, ar yra norinčių pasisakyti? <clears throat> Galbūt pakaitiniai norėjai ar koordinatoriai? Panašu, kad ne. Tada eikime prie narių. Pirmasis žodžią paprašė panas Grupler. Ačiū komisijos atstovui, ačiū už tą priemonių rinkinį, kuris buvo pristatytas techno, 5G technologijų srityje. Aš pats kibernetinės saugumo srityje dirbu jau septynerius metus. Ir žinau, kad e, diskusijos dėl 5G techninė prasme daugiausia telkėsi, na taip neretai į daugelį dalykų, tačiau reikėtų žiūrėti į tą pačią struktūrą, architektūrą sistemos. 4G tinklai e, veikia e, tiesiog jungiant kažkokį tai mygtuką, perjungimo mygtuką ir šiuo atveju yra šiek tiek kitaip, tad norėčiau paklausti jūsų. Kaip užtikrinsime, kad e, tie rizikingi e, paslaugų teikėjai ne, ne, nepakliūtų į mūsų rinką? Bet kokia e, šalis e, turėjusi e, blogos praktikos pavyzdžių kibernetinėje srityje, e, galbūt vykdžiusi kažkokias atakas prieš ES, turėtų automatiškai būti išbraukta iš sąrašo. Ir įdomu, ar valstybėms narėms aiški jų padėtis, ar mm, aišku, jog bus neleidžiama teikti paslaugas tokiems tiekėjams kaip Huawei ir panašiai. Dabar panėtoju ir prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau porą komentarų išsakyti. Pirmiausia, norėčiau aiškiai pasakyti, kad tikrai palaikau tą technologiją. Pati rengiau pranešimą dėl priemonių e, susijusių su 70, 700 dažniu. Ir jo atlaisvinimu, kuris, kuris buvo labai svarbus e, šios technologijos rytyje. Čia tai tikrai domiuosi tais klausimais ir buvo atlikta nemažai patikrinimų susijusių su technologijos saugumu sveikatos rytyje. Ar jūs taip pat tai atlikote? Nes, man atrodo, labai svarbu kalbėti ir apie galimą poveikį sveikatai. Juk tai yra susijęs su tinklo sklaida, tinklo intensyvumu ir taip toliau. Tai tikrai svarbu. Juk tai yra susiję ir su elektromagnetinė radiacija, jos skleidžiamomis bangomis. Būtų įdomu išgirsti jūsų komentarą. Kitas mano klausimas susijęs su kosmosu. E, Kopernikus ir Galilėjo dabar naudoja panašų dažnį kaip 5G tinklas, tinklas naudotų. Ar gali būti, kad bus kažkaip e, daroma neigiama įtaka Kopernikus ir Galilėjo tinklams. Susidūrėme su e, tam tikrų spaudimu taip pat iš veiklos teikėjų ir žvelgiant į jūsų ataskaitą matau, jog kol kas 16 e, procentų e, dažnio JAV yra skiriama 5G tinklui Įdomu, kaip ir Europos Sąjungoje, ar e, veiklos operatoriai nenori per daug to dažnio pasiūlyti aukcionų metu. Dėkui. Благодаря ви, господин председател. Приветствам предложения 29 января. Ačiū, pirmininkė. Aš sveikinu tą įrankių dėžutę dėl 5G tinklo ir aš manau, kad tai yra žingsnis teisinga linkme, kalbant apie bendrą europinį požiūrį. Tačiau mes matėme, kad egzistuoja atvira konfrontacija tarp JAF ir Kinijos, kalbant apie 5G tinklo dėgymą Europoje. Na ir Europos valstybės narės irgi priemė vienašališkus sprendimus dėl užsienio tiekėjų galimybės teikti 5G technologijas. Įrankių dėžutė yra kaip ir neprivaloma priemonė. Tai kaip mes išvengsime galimos Europos rinkos fragmentacijos. Kitas klausimas dėl 5G dėgymo ir šios, šių įrankių naudojimo. Komunikate Europos komisija nurodo, kad daug dėmesio skirs tam tikriems visuomenės veikatos aspektams, bet panašu, kad kol kas tie aspektai nėra juos atsižvelgiama ir ES nėra atliktas vertinimas, kiek ši technologija paveiks žmonių sveikatą ir aplinką. Taip pat kai kuriuose šalyse, tokiuose kaip Belgija, yra numatyti moratoriumai 5G technologijų dėgymui, kol nėra išsiaiškinta, kaip tai veiks žmonių sveikatą. Ką jūs ketinate daryti šioje srityje? Kalvės minijos. Ačiū. Mes turėsime investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą, kalbant apie 5G Europoje, nes priešingų atveju negalėsime sukurti novatoriškų technologinių sprendimų ir bus atotrukis vis didesnis, kalbant, vertinant su kitais veikėjais. Tačiau tam, kad mūsų piliečiai visapusiškai pasinaudotų, galėtų naudotis 5G privalumais ir kad skaitmenė rinka Europoje deramai veiktų, reikalingas bendras požiūris į 5G tinklo dėgymą. Taigi, ką komisija daro, kad būtų laikomasi to bendrojo požiūrio, kaip kolega Risto sakė, nes panašu, kad valstybės narės priima savus sprendimus ir kyla rizika, kad to bendro požiūrio taip ir nebeliks. Ar komisija kažką daro, kad jis būtų išsaugotas? Ačiū. Dėkoju. Toliau. Pono Zorinio. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai atsiprašau, nes vėlavo mano lėktuvas ir negirdėjau pristatymo, tačiau vis tiek norėčiau pasidalinti šiokios savo mintimis apie tai. Aš esu susipažinęs su dokumentu ir mes imamės tikrai labai didelių pastangų siekdami šio naujo technologinio pokyčio ir tai susijęs su socialiniais ir etiniais aspektais ir tai tuo, kad tai pirmiausia turi pasitarnauti piliečiams. Ir būtent čia ir yra to europinio modelio esmė. Aš buvau pranešėjęs, kai buvo rengiamas pranešimas savo iniciatyva, kuri dabar visiškai gyvendinta apie vėlis internetas tau iniciatyvą. Tai, yra, tai reiškia prieinamą internetą visiems Europos piliečiams. Tai bandomasis projektas ir jeigu visi etapai bus įveikti, tuomet mes norime, kad būtų finansuojamos ne tik antenos, bet kad būtų viena identifikavimo ir priego sistema numatyta. Tai reiškia, kad atsiveria didžiulė galimybė sukurti tokį bandomąjį projektą, kuris parodytų, ką realiai 5G gali duoti Europai. Ir bevėlės internetas Europai buvo naudojama kaip tokia referencinė programa. Ir aš Daugiau apie tai nepasakosiu, bet norėčiau paklausti, kodėl nepaminėta tai jūsų dokumente, ar nėra naudojamas iš jo bandomojo projektų, ar tai negalėtų tapti tokiu referenciniu projektu, rodančiu, kaip, pavyzdžiui, 5G internetas gali, tinklai gali pasitarnauti Europos piliečiams. Pirmininkas dėkoju už klausimus ir diskusijas, o dabar žodis Gonzalės, ponui Gonzalės Altėjo atsakymams ir išvadoms. Prašau. Ačiū už visus klausimus. Tikiuosi, kad visus pasižymėjau. Ir pabandysiu juos atsakyti. Pirmiausia, e, Garcija Karvalijo uždavė klausimų apie tai, kaip vyksta įgyvendinimas. Ši įrankių dėžutė, kuri yra dokumentas pagristas konsensusu, ką tik patvirtinta. Ir viskas vyksta labai greitai politi, politinė prasme. Ir valstybėms narėms susivienyti e, kartu su komisija, ENISA, atlikti vertinimą, situacijos vertinimą ir siekti bendro požiūrio ir bendrų priemonių, aišku, tai europinė prasme viskas vyksta tikrai žaibo greičiu. Ir Komisija komunikate pasiūlė štai ką, kad jie iki balandžio 30-osios imsis veiksmų. Tai yra gan greitai. Ir jokia valstybė narė tam neprieštaravo. Iš esmės, taigi yra sutarta dėl tempo ir mes organizuojame darbą. Ir viena priemonių, kuri paskelbta e, komunikate, yra ta grupė, kuri ad hoc buvo sukurta šiam klausimui spręsti. Ir tai speciali e, grupė, kuri atsakinga už 5G saugumą valstybės narės nusprendė padaryti ją nuolatinę grupę, kad ji pradėtų darbą kuo galima greičiau, taigi mes susitinkame visos valstybės, visų valstybių narių atstovai ketvirtadienį susitinka ir vyksta posėdis, taigi pauzių nedarome. Toliau antras klausimas, keli kalbėtojai užsiminė apie tai dėl monitoringo ir skirtumų tarp valstybių narių. Labai svarbu atsakant į šį klausimą priminti, kad mes, aišku, yra vidaus rinka, aišku, yra vidaus rinkos vientisumas e, svarbu, bet mes kalbame apie nacionalinį saugumą ir yra aspektų, kur valstybės narės pačios gali nuspręsti. Ir aišku, yra skirtumų. Ir jeigu jos nusprendžia, pavyzdžiui, siekti bendro požiūrio, kuris nėra privalomas ir saistantis teisiškai, bet politiškai Tai yra šiek tiek saistantis požiūris ir valstybės narės nusprendė laikytis to bendro požiūrio. Tai aišku, valstybė narė gali laikytis dokumento ir nuo jo nukrypti, bet aišku, jeigu valstybė nukryps, tai turi pasiaiškinti. Aišku, stebėsena yra labai svarbi proceso dalis. Stebėsena yra čia labai svarbi, nes kalbame ne apie tai, kad komisija patikė pasiūlymą, taryba parlamentas priima, tikriname įgyvendimą ar panašiai. Ne, stebėsena yra susijusi su tuo, kad tą daro valstybės narės, nes per tą procesą jos nori dalintis ir lyginti praktiką. Ir kai kurios yra labiau pažengusios, kitos mažiau. Bet stebėsena viso to dalyko yra svarbi dalis. Kitas klausimas - parengties lygis. Na, sunku pasakyti, yra skirtumų, kaip ir sakiau. Pavyzdžiui, yra dabar buvusi jau valstybė narė, viena tokia, įdėgė sistemą jau prieš e, daug metų, kad būtų stebima užsienio įmonių, stebimas saugumas, kalbant apie užsienio įmonės. Kitose valstybės narėse paties yra lab, kur kas mažiau, bet e, dėl to labai ir svarbu lyginti požiūrius valstybėms narėms. Toliau kitas klausimas e, - nukrypimas. Taip. Uh, Egzistuoja skirtumų, bet e, požiūrė esmė ir yra tai, kad tai yra bendras požiūris, kurį galima moduliuoti priklausomai nuo tų skirtumų ir, ir atsižvelgiant į laiką konkretų. Pavyzdžiui, tam tikrais atvejais priemonės gali būti įvesto šiek tiek vėliau, jeigu politiniai sprendimai nu, šiek tiek užtrunka. Toliau kaip apsaugoti, apsisaugoti ir užtikrinti konfidencialumą ir jeigu yra pažydžiamas konfidencialumas. Viskas e, rizikos vertinime yra surašytas, spalio mėnesį paskelbtas jis buvo. Jeigu trečiųjų valstybių remiami veikėjai pažydžia konfidencialumo principą, tai pripažįstama kaip rimta problema ir ji turi būti, ta rizika turi būti sprendžiama. Sertifikavimas taip. Viskas minima keliose e, įrankių dėžutės dalyse ir tai yra dalis tų priemonių, kurios gali būti patvirtintos. 5G sertifikavimas keliais įvairiais aspektais, aišku, yra labai rimtai vertinamas dalykas. Toliau keli klausimai buvo apie skirtumus tarp valstybių narių. Taip, yra jų. Tačiau, kaip sakiau, idėja yra laikytis konsensuso pagrindų parengto sprendimo. Ir aišku, viskas po to jau moduliuojama atsižvelgiant į vietos aplinkybės. Toliau e, remti ES tiekėjus. Pirmenybę teikti Europos tiekėjams. Aišku, pozicija aiški. Europa yra atvira rinka ir visi gali joje dalyvauti. Jeigu žaidžia pagal taisyklės, tokia yra pozicija. Tačiau sakome tai, kas yra labai svarbu komisijos komunikate, tas saugumo aspektas turi būti labai rimtai įvertintas. Ir ateityje, kai kalbame apie europinės programas, į tai reikia atsižvelgti, tai nėra vien tik tai valstybės narės, tai yra ir komisija, kuri valdo programas, komisijos valdomos programos, ten irgi nuostatas jau turi būti tai įtraukta. Na ir galbūt mes galime dabar tą peržiūrėti atsižvelgdami į tą 5G situaciją. Toliau tai, kad Europos įmonės, kad čia svarbiau yra kaina, o nesaugumas. Na, pagrindinė mintis yra tai, kad jeigu mes ignoruojame saugumą, e, už tai galime labai daug sumokėti vėliau. Tai aišku, tai yra politinė evoliucija tam tikra, nes saugumas tai nėra kažkoks tai ad hoc bruožas. Tai reiškia, kad keičiama visą politinę diskusiją ir saugumą reikia įtraukti. Tai ne techninių departamentų klausimas, tai yra klausimas, kuris sprendžiamas valdybos lygmenių, nes tai yra strateginis klausimas. Ir aišku, nacionalinės institucijos dabar irgi labai rimtai tai gilinasi. Toliau kitas klausimas. Vėlgi, konkretiai įmonė minėta. Ne įmonė gal, bet įmonės direktorius, kuris sakė, kad Europa turėtų labiau remti europinius tiekėjus ir ar yra noro remti juos. Kaip sakiau anksčiau, komunikate yra minimos ES programos parama inovacijoms ir ta parama gali būti naudojama, aišku, ir tai bus atsižvelgta tuo metu. Kai bus svarstomi saugumo klausimai toliau. Vienas iš kalbėtojų minėjo tai, kad neturime priemonių kovoti su užsienio vyriausybių subsidijomis. Turime, nes mūsų gynybos, e, priekybos gynybos politikoje irgi yra tai, kad turi būti vertinami Europos rinkos iškraipimai dempingo arba subsidijų prasme. Ir tas irgi minima komunikate kaip priemonė, kurią galime panaudoti. Klausėte, kas yra tai įrankių dėžutė, koks jos pobūdis. Taip tiesa, tai yra gal šiek tiek novatoriška priemonė, tai nėra komisijos pasiūlymas. Tai, kaip sakiau, parengė originali ISKO bendradarbiinė grupė, unikali tokia institucija, kuriai pirmininkauja ES kaip pirmininkaujanti valstybė, komisija dalyvauja, ENISA dalyvauja. Tai čia nėra kažkoks standartinis komitetas, tai val, nėra valstybių narių ir grupė, bet privalumas yra tai, kad tam skiriama daug dėmesio. Taip, dokumentas nėra politiškai saistantis. Ir kartais politiniai įsipareigojimai gali reikšti net daugiau nei teisiniai, teisiškai saistantis dokumentai. Buvo kalbama apie uh, transatlantinius santykius ir valstybės sekretorius ją buvo paminėtas. Taip iš tiesų, jeigu man leisite, aš norėčiau pasidalinti šią labai įdomi patirtimi, kaip Europa reaguoja į tam tikrą spaudimą, kurį daro įvairios pasaulio vietos. Buvo balsų išgirsta ir iš Kinijos, ir iš JAV, ir Europa pasakė vieną svarbų dalyką. Mes tą darysime kartu, valstybės narės visos kartu su komisija, ir tai bus tam tikslui bus atlik, atlikta rizikos analizė pagal faktus ir, ir mes šiandien skubėsime. Taigi Mike Pompeo pasveikino tą įrankių dėžutę. Įdomu, tą padarė kitos šalys, tačiau viskas, viską nulems įgyvendinimas, tą mes puikiai žinome, tai jau yra kitas žingsnis. Taip pat buvo klausimas kad nėra, apie tai, kad nėra įmanoma beveik daryti skirtumą tarp to bazinio ir papildomo elemento. Ir kad reikia neleisti didelės rizikos tiekėjams būti įtrauktiems. Tai yra analizės esmė. Būtent kokia yra, koks yra turtas, kaip įvertinti riziką. Taigi, požiūris buvo formuojamas atšvilgiant į tam tikras detalės ir galutinis rezultatas buvo būtent parengti tokį kaip katalogą, analizę ir tos analizės pagrindų tada įgyvendinti priemonės. Buvo klausimų, kurie šiek tiek e, nelabai susijęs su tema, ypač ponios Tojos klausimas apie tuos aspektus, kurie nepatenka į komunikatą, kurie susijęs su saugumu, tai yra sveikatos klausimai. Taip, komunikate yra minima ir kad vyks, minima tai, kad vyksta darbas ir 99 metų rekomendacija yra, ji šiek tiek pasenusi, bet ji vis dar galioja. Ir aišku, darbas vyksta, bandoma įsigilinti. Mes girdėjome įvairių nuomonių ir galbūt komisija bando na, vesti dialogą su tarptautinėmis sveikatos organizacija, organizacijomis. Ir, aišku, tai yra klausimas, į kurį reikia įsigilinti, aš nesu kompetentingas, bet 16 procentų dėl to dažnio užėmimo. Tai aš manau, kad tai kaip yra priimami 5G sprendimai ir kaip viskas vyksta, tempas neblogas, bet kelios valstybės narės laukia, kol tas bus padaryta, kad būtų priimtas sprendimas dėl Kopernikus ir galėjo interferencijos, tai aš negaliu čia to komentuoti. Ir visai pabaigai jau. Vėlgi konfrontacija su Kinija, JAV, kaip užtikrinti, kad įvairios valstybės narės nenaitų skirtingais keliais. Visos valstybės narės nusprendė laikytis to bendro dokumento. O dėl sveikatos aspektų, ar nebuvo jie ignoruojami, aš man atrodo jau atsakiau, į juos gilinamasi ir galbūt reikia dar labiau įsigilinti. Bendras požiūris, apie tai jau atsakiau. Ir pabaigai, bevėlis internetas ES, tokia analoginė programa. Ir ko galėtumėme pasimokyti iš tos programos, tai kalbame apie kitokią technologiją, be jokios abejonės. Ir rizikos lygis čia visai kitas. Ko galėtumėme pasimokyti, galbūt labiausiai tai, kokie, kokią paramą būtų galima teikti Europoje. Požiūris į paramą galbūt galėtų būti čia jį atsižvelgt galėtumėme. Taigi tiek. Dėkui. Labai ačiū. Dar turime dešimt minučių. Jeigu dar būtų koks nors svarbus papildomas klausimas, galima būtų jį užduoti. Na, jeigu nėra, tai baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Dėkojame mūsų prelegentui. So now we are going to the next item, uh, item 5, it is report from commission. Dabar penktasis darbotvarkės klausimas, penktasis uh, komisijos ataskaita dėl tarptinklinio ryšio situacijos apžvalgos. Noriu pasisveikinti su ponu Vezo Terava. Tai Jis yra viešųjų ryšių tinklų ir paslaugų mm, laikinai einantis pareigas direktorius komisijų. Noriu priminti, kad 2015 spalį buvo tinkamas reglamentas patvirtintas ir pagal naujas taisyklės komisija gavo įgaliojimus iki 2018 gruodžio 15 dienos parengti atitinkamą situacijos tarptinklinio ryšio rinkoje vertinimas šiam klausimui taip pat yra numatyta valanda laiko, taigi dar kartą raginu visus norinčiusius pasisakyti, užsiregistruoti iš anksto. O dabar išklausysime dešimties minučių įžanginio pristatymą. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ačiū už galimybę suteikti jums naujausią informaciją susijusią su tarptinklinio ryšio tema ir komisijos ataskaita, kuri buvo parengta lapkričio pabaigoje dėl tarptinklinio ryšio reglamento veikimo ir e, tarptinklinio ryšio e, režimo skambink užsienį kaip namie. Mes e, sukaupėme nemažai duomenų, kuriuos mums atsintė Europinės valstybių narių reglamentavimo institucijos ir atitinkamą tyrimą užsakėme trumpai, jeigu man pavyks perjungti skaidres. Atrodo, kad nelabai pavyksta Dabar pavyko, taigi. Pristatysiu tiek trumpai tą tyrimą išvadas, tiek šiek tiek išsameu. Režimas skambink kaip namie buvo sėkmingas, sėkmingai gyvendintas ir e, Europos vartotojams, piliečiams jis buvo naudingas ir verslo struktūrams taip pat, ypač smulkiam verslui. Parlamentas apie tai taip pat e, minėjo savo pranešimuose e, mobilio ryšio operatoriai taip pat e, buvo nusteikę geranoriškai ir nacionalinis ryšio reglamento tarnybos galėjo pakankamai greitai spręsti visas kilusias problemas. Galtinis rezultatas iš tiesų buvo teigiamas, apie detalės pakalbėsiu vėliau didmeninė rinka, kuri yra labai svarbi, siekiant, kad tinkamai veiktų mažmeninė rinka. <clears throat> Taip pat e, sumažino tarifus didmeninius e, pakankamai greitai, nes operatorių mokami tarifai už tarptinklinį e, ryšį netgi buvo mažesni nei nustatyti reguliavimo tarnybų. Tai reiškia, kad operatoriai galėjo pakankamai greitai padengti susidariusias išlaidas. Tie operatoriai, kurie neturėjo e, savo vidaus rinkos, e, tai yra skaitmeniniai operatoriai pirmiausiai, E, jų situacija buvo šiek tiek kitokia, tačiau jie vis tiek sugebėjo išlaikyti savo rinkų dalį. Bent jau neturime duomenų, kad jie būtų susidūrę su pernelik didelė našta dėl naujai įsigaliojusių taisyklių. Taip pat turime duomenis patvirtina kad e, operatoriai sugebėjo, mažmeniniai operatoriai susidarėti dėl didmės rinkos tarifų, kurie būtų mažesni nei nustatyti. Taigi rezultatai teigiami pasiekti dėl reglamento nuostatų Akivaizdu, kad e, jeigu reglamento nebūtų, tai tarptinklinio ryšio problemos būtų pakankamai e, ilgam išlikusius. Tris kartus padidėjo mm, naudojimasis e, mobiliųjų operatorių paslaugomis, perdodant balso duomenys, taip pat e, skaitmeniniai e, duomenys, jų naudojimas užsienė padidėjo 12 kartų, taigi žmonės naudojasi režimus skambink e, kaip namie. Ir nebesibaimina. Eurobarometro apklausų duomenimis 17-18 metų remdamiesi taip pat galime teikti, kad vartotojai yra patenkinti pasikeitusią tarp tinklinio ryšio situaciją. Kuomet dėrėjomės dėl taisyklių, vyko diskusijos apie tai, ar tarptinklinio ryšio mokesčio reglamentas ir <clears throat> kainos už mobilų ryšį šalių viduje kaip nors įtakot, keistusi, ar, kalbant apie e, vidaus paslaugų tarifus ir skambinimo į užsienį tarifus. Ir čia taip pat matome, kad situacija e, praktiškai yra priešinga, kainos mažėja tiek vidaus, tiek užsienio skambučių. Tarptinklinio ryšio reglamente yra numatyti tam tikri saugikliai mobilio ryšio operatoriams tam, kad jie galėtų išlaikyti savo verslo modelius, juos išsaugoti, sąžininką naudojimo, e, naudojimosi paslaugomis politiką. Egzistuoja ir numatyta taip pat galimybė kai kuriems operatoriams taikyti išimtis, naudojant režimą skambink kaip namie, e, jeigu jų pelno marža nesiekia tam tikrų nustatytų ribų. Kalbant apie sąžiningą naudojimąsi paslaugomis, 95 procentai operatorių ir 78 procentai e, kitų operatorių naudojasi, mano, kad naudojimasis yra sąžiningas, taip pat e, tose sritise, kuriuose taikomi sąžiningo naudojimas paslaugomis politika, taikomi skirtingi tarifai, tačiau e, jie taikomi e, tik tai 6 procentams duomenų srautų ir 2 procentams skambučių. Taigi 96 procentai e, <clears throat> visų kitų srautų, tiek skambučių, tiek duomenų perdavimo apmokestinami vidaus tarifus ir išimtis taikomus labai nedideliai paslaugų tiekimo daliai. Apie tvarumą kalbant, tik tai pusantro procento duomenų srautų ir 3 procentai skambučių apmokestinami papildomai. Kalbant apie mažmeninę rinką, teikiamų paslaugų kokybė, kuri yra labai svarbi, ypač kalbant apie duomenų perdavimą, nes jeigu neužtikrinamas atitinkamas duomenų perdavimo greitis, labai sėtinga atitinkama paslaugą naudotis, ypač uh, už uh, tą pačią kainą. 13 iš uh, 14.30 e, ryšio reglamentavimo institucijų pranešė apie tam tikrus nusiskundimus dėl nepakankamo skaidrumo, mm, gaunant informaciją apie duomenų perdavimo greitį, tačiau nėra aiškių įrodymų, kad duomenų perdavimo kokybė yra blogesnė naudojantis šią paslaugą užsienyje. Mm o ne namuose, kalbant apie didmeninę rinką, čia ypatingų naujienų neturime. Didmeninė kaina šiuo metu siekia 4,5 eurus už gigabitą, gigabaitą ir e, tos kainos yra reguliuojamos šioje skaidrėje galbūt e, būtų iš pirmo žvilgsnio sudėtingiau susigaudyti. Šią situaciją čia atspindima 2019 metų, kuomet skirtumas siekia 6 euro centus už gigabaitą. Matome, kad iš tiesų mokamos kainos, e, tai yra e, ka, ištinė, ka, ištinė kainos riba buvo 6 euro centai už gigabaitą kad tikroji kaina yra žymiai mažesnė nei nustatyta viršutinė kainos riba. Nes uh, e, mobiliojo ryšio mažmėjo operatoriai sugebėjo sustarti dėl palankesnių didmeninių kainų. Šioje Skaidrėje matome, kokia yra MVNO pozicija rinkoje. Pradėjus taikyti skambink kaip namie režimą, jų rinkos dalis praktiškai išliko nepakitusi. Ir kai kurios netgi padidino savo rinkos dalį. Tai galėtų būti laikoma tam tikrų signalų apie tai, kad e, režimas skambink kaip namie nepablogino e, mobiliojo ryšio didmeninės rinkos žaidėjų pozicijų. Čia matome skirtingų stacijų skirtingose šalise. Vienintelį išvadą, žvelgiant šią skaitę, galima padaryti tokią, apie tai užsiminiau anksčiau didmeninės kainos šiuo metu mažėja visur. Na ir paskutinė išvada, apie ją taip pat buvau užsiminęs pradžioje, remiantis mūsų vertinimu ir jam pritarė taip pat e, ryšio reglamento tarnybų e, Europinė asociacija arba institucija iš tiesų niekas nepasikeitė, konkurencinė situacija išlieka ta pati. Todėl kyla klausimas, kas būtų, jeigu kas vyktų, jeigu e, ne po 23 metų, kuomet nustos galioti šitas reglamentas pasikeist, e, jeigu nebus naujo reglamentuojančio teisės akto. Galim prognozuoti, kad kainos išauktų, tačiau tiksliai prognozuoti situaciją yra sudėtinga. Žiūrėsime, kokie pasiūlymai bus pateikti po reglamento peržiūros. Na, žinoma, situacija rinkose keičiasi, dabar vis daugiau e, yra įvairių prietaikų susijusių, atsirandamų prietaikų susijusių su daiktų internetu. ir e, kai kuriuose šalyse e, tarptautinių <laughs> tarptinkinių ryšių yra naudojamas e, net ir nuolat šiai paslaugai suteikti ir išduodamas specialios SIM kortelės skirtos vien tik tarp tinkliniam ryšiui, yra numatyta saulėlydžio išlyga tarp tinklinio ryšio reglamente 22 metų birželio 13 dieną reglamentas turėtų nustoti galioti ir dabar jau turime tam pradėti renktis ir komisija jau ketina imtis tam tikrų darbų. Komisijos veiklos programoje šių metų yra numatyta tarptinklinio ryšio reglamento pežiūra iki šių metų pabaigos. Procesas jau prasideda ir per artimiausius mėnesius mes atliksime poveikio įvertinimą, pradėsime viešasias konsultacijas greitų laiku ir e, remdamėsi jų išvadomis mes parengsime savo bendrasis išvadas dėl tarptinklinio ryšio reglamento jam nustojus galioti ir žinoma, jeigu bus pateiktas naujas pasiūlymas, paliksime parlamentui ir tarybai pakankamai laiko, kad e, šios institucijos galėtų sureaguoti į tą mūsų naują pasiūlymą. Ačiū uždėmesi, ačiū Jums už pristatymą. Dabar pradėsime diskusijas, leisdami pirmiausiai pasisakyti koordinatoriams, ponė Imeida pirmoji, Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Your... Ačiū labai, ačiū už pristatymą. O. Tikrai visada labai įdomu aptarti tokius klausimus, su kuriais tikrai esame nemažai dirbę patys ir esame pasiekę neblogų rezultatų. Tad ačiū už Jūsų prezentaciją. Dar norėčiau staptelėti prie keletos dalykų, kuriuos minėjote. Ir tarp tinklinio ryšio mokesčiai nustoti taikyti nuo 17 metų. 12 kartų mobiliųjų duomenų naudojimas išaugo visoje Europoje. Tai tikrai įspūdingas skaičius, bet to ir skambučių skaičius padvigubėjo. Turiuomenyje keliaujančius asmenis, skambinančius ne iš savo gimtosios šalies. Tad e, labai džiaugiuosi tuo rezultatu ir manau, kad tai yra labai naudinga tiek ir vartotojams, tiek ir verslui. Būtų džiugu, kad tokio tipo informacija išeitų ir už šitų sienų ribų kad ji pasiektų ir paprastus žmonės, kad jie e, pamatytų, kad esant tikrai gerai valiai, kuri sustiprinama gerais pasiūlymais, e, tikrai duodama didžiulę naudą piliečiams. Man atrodo, kad reglamentas taip pat e, rodo du svarbius dalykus. Pirmiausia, E, tą didžiulį žingsnį, kurį ES, jos institucijos žengė link to, kad būtų pašalintos bet kokios tai kliūtis bendrąjį rinkai, jos užtikrinimui. Be to, tai yra tokio tipo teisės aktas, kuris užtikrina, kad būtų įgyvendinamas konkurencingumas Ir tai taip pat reiškia, kad Europa yra geriau ir plačiau atstovaujama pasauliniu mastu. Tai yra labai naudinga mūsų verslo atstovams. Taip pat yra ir keletas pamokų, kurias teko išmokti šio teisės akto pasiekoje. Ir pirmas dalykas yra tai, kad reikėjo labai daug laiko užbaigti teisės aktui, jam patvirtinti. Suprantu, kad tikrai sudėtingi klausimai, kontroversiški. Ir daugumai atrodė, kad ES tarsi bandys primesti kažkokias, kažkokį tai apynastrį, uždėti telekomunikacijų įmonėms. Tačiau e, man atrodo, kad dabar jie turėtų į tai žvelgti kaip į tam tikrą įgalinančią priemonę, e, skatinančią inovacijas. Mums prireikė dešimties metų, kad pasiektume tokio svarbaus rezultato ir iš to reikėtų pasimokyti. Neretai technologinės inovacijos inova, ar šiaip inovacijos tikrai susiduria su tokiais lėtais procesais, kuriuos būtų naudinga pagreitinti. Dar vienas dalykas, dar viena išmokta pamoka yra tokia. Svarbu siekti, kad e, mažinant kažkokius tai mokesčius, e, tarifus e, nenutiktų taip, kad tarsi jie sumažinami, tačiau vartotojai apmokestinami kitose sritise ar už kitas paslaugas. Turėčiau porą komentarų. Pristatėte informaciją dėl didmeninės prekybos reglamento. Įdomu būtų sužinoti, kada numatoma peržiūra, ar yra kažkokie konkretūs terminai numatyti, nes EPP frakcija mano, kad ta peržiūra turėtų prasidėti kuo įmanoma greičiau. Dar vienas dalykas dėl mūsų būsimų ryšių, pavyzdžiui, su Junktinė karalystė. Labai svarbu, kad e, dėrybose pasiektume to, kad mūsų piliečiai galėtų džiaugtis e, tą sistemą, e, naudokis ryšių kaip namie, kuo įmanoma plačiau Europoje, ne tik Europos Sąjungoje. Ačiū. Socialdemokratų frakcijos vardu panetoja. Dėkoju. Jūsų ataskaita pristatyta dėl priemonių įgyvendinimo e, tarptinklinio ryšio srityje yra tikrai labai įdomi ir labai naudinga. Praeitie susidurdavome su įvairiausiamis rizikomis ir e, taip pat buvo kalbama apie tai, kad e, paslaugų tikėjai patirdavo didesnės išlaidas, tačiau paaiškėjo, kad tai nėra tiesa. Mm. Dabar matome tą išaugusi paslaugų vartojimą, kas džiugina. Ir norėčiau priminti, kad pirmiausia šios priemonės tikslas yra pasitarnauti piliečiams. Ir jeigu e, kažkokiame kontekste ir kalbama teigiamai apie ES, tai būtent mininčią priemonę. Bijau suklysti, bet man atrodo, ponė Kastilijo rengė pranešimą ir e, Parlamentas taip pat išsakė savo nuomonę šiuo klausimu. Išsakyta komisijos parama leido um, pasiekti tų trokštamų rezultatų, buvo užbaigtos dėrybos. Labai džiaugiuosi tuo, kad ši iniciatyva turi tokią teigiamą įtaką ES piliečiams. Ir Džiugu, kad nėra tiek daug pavyzdžių, kai yra netinkamai e, teikiamos paslaugos, jomis jų teikimu piknaudžiaujama arba naudojamasi vadinamąją saulėlydžio išlygą. Keliaujama dažnai ir tai daroma darbo tikslais, polsio tikslais. Džiugu, kad nebereikia įrodyti, kokia yra jūsų kelionės priežastis, koks yra jūsų kelionės tikslas. Dar vienas svarbus dalykas, kurį norėčiau pažymėti. Man atrodo, kad visi mūsų teisės aktai turi būti kuo uh, labiau subalansuoti. Ir svarbi yra ir ta mūsų laukianti teisės akto peržiūra. Dar vienas dalykas. Kalbame apie tą, mm, tą sistemą pavadintą mm, skambinkite kaip e, iš gimtosios šalies. Tad nežinau, kodėl apskritai kalbama apie tokius skambučius, kaip, pavyzdžiui, skambučiai iš užsienio ir panašiai. E, galbūt nereikėtų taip e, jų skirstyti ir man atrodo, kad tikriems tarptautiniams skambučiams iš už ES ribų nereikėtų taikyti tų tarptinklinio ryšio mokesčių. Labai viliuosi, kad peržiūrint direktyvą galėsime apsvarstyti galimybės e, apskritai panaikinti tokią savoką kaip tarptautiniai skambučiai, nes e, tai nėra visiškai teisinga. Ar Rinių frakcijos vardu kažkas norėtų pasisakyti? Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti mūsų prelegentui, tikrai puikiai atliktas jūsų darbas. Dėkoju ir kitiems jūsų kolegoms dalyvavusiems procese. 5 plus 5 plus 5 pasiūlymas buvo pateiktas dar pirmininkaujant Latvijai. Tai reiškia e, e penkios dienos per metus, 5 megabaitai, penkios e, trumposios žinutės ir panašiai. E, tad e, taip jos nebūtų nemokamos, tačiau bent jau būtų taikomi tokie pat tarifai kaip e, gimtojoje šalyje. Ir Tačiau Taip, galbūt neretai buvo jokaujama šiuo, šiuo klausimu, tačiau džiaugiuosi, kad buvo pasiektas susitarimas. Ir kai pradėjome diskusijas prieš penkerius metus, nemažai veiklos e, vykdytojų teigia, kad reikės padidinti pardavimo kainą tiem žmonėms, kurie niekada niekur nekeliauja, kad jiems teks prisimti kaštus. Nemažai mobilio ryšio teikėjų kalbėjo apie tai, kad jie subankrutuos. Tačiau, kaip žinia, m, mm, e, tai to nenutiko. Ir dabar yra, pavyzdžiui, sunaudojama 14 e, GB duomenų per mėnesį vidutiniškai, tad įdomu, ar turime informacijos apie valstybės narės, kuriuose tikrai išaugo ta mažmeninė paslaugų teikimo kaina, e, net ir tiems asmenėms, kurie niekada nekeliauja. Įdomu, ar turite tokios informacijos, tokių duomenų apie mobiliojo ryšio paslaugų teikėjus, kurie tikrai bankrutavo ar turėjo pasitraukti iš verslo dėl tos naujos iniciatyvos Roam Like at Home. Dėkoju, gerbiamas komisarė. Paulo Borchė, ketvirtos didžiausios frakcijos parlamente atstovas, pasisakys. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų svečiui. Dėkui už tokį detalų pristatymą. Tikrai visiškai pritariu tam, kad šis reglamentas buvo labai sėkmingas. Jis pasitarnavo tiek ir veiklos vykdytojams, tiek ir mūsų vartotojams, tai pagerino ir ES įvaizdį apskritai, išaugo ir pajamos šioje srityje. Tačiau nepaisant to, o nepaisant visų tų teigiamų dalykų, reikia pabandyti išvelgti ir ką dar būtų galima patobulinti pažiūrėti, kaip būtų galima pagerinti, dar labiau pagerinti šio reglamento daromą poveikį. Tad visų pirma, norėčiau suprasti vieną dalyką. Dėl tos, dėl tos ryšio paslaugų teikėjų reakcijos, ar ji tikrai yra teigiama visose valstybėse narėse dabar, ar vis dėlto tos nuomonės viravo priklausomai nuo to, kur įmonės įsikūrusios, pavyzdžiui, šalise, kuriuose yra itin daug turistų į kurias atkeliauja milijonai žmonių iš kitų šalių ir naudojasi teikiamomis infrastruktūros paslaugomis. Dar vienas dalykas. Pastebėjau, kad kai kurie veiklos teikėjai e, pradėjo apmokestinti paslaugas, kurios iki toliai būdavo nemokamos. Įdomu, ar tai bandoma kompensuoti prarastas pajamas tarp tinklinio ryšio srityje. Ar gilinosi komisija į tai? Man atrodo, tai labai svarbu, turint omenyje tuos bendrus kaštus, kuriuos galiausiai turi prisimti vartotojai. 22 metų birželio 30 reglamentas nustos galioti. Ir būtų įdomu sužinoti vieną dalyką. Ar remiantis vykusiamis konsultacijomis aiškėja ir iškėja kažkokia tai pozicija komisijoje dėl to, kas laukia toliau? Dar vienas klausimas. Norėčiau sužinoti, kas nutiks su Junktinė karalystė. Iki šių metų pabaigos reglamentą jį taikys. Įdomu, ar komisija turi bent kažkokį įsivaizdavimą, ar vyksiančios dėrybos leis piliečiams naudotis e, tarptinklinio ryšio neapmokestinimo Junktinėje karalystėje. Ačiū. Žaliųjų frakcija, kas pasisakys jūsų vardu? Aš kalbėsiu šiek tiek trumpiau. Norėčiau paminėti tuos du klausimus, kurie jau buvo pateikti dėl to naujo reglamento tarptinklinio ryšio srityje. Koks planas? Ar tiesiog bus keičiamas senasis, ar bus rengiamas visiškai naujas reglamentas? Dar vienas dalykas. Tarsi didžiulio poveikio veiklos tikėjams nebuvo, tad įdomu, Ar būtų galima kažkaip e, sumažinti m, mm, tą. M, didmeninių paslaugų e, apmokestinimo limitą. Dėkoju, aš buvau šešėlinis pranešėjas ir irgi bandžiau užsakyti savo nuomonę. ir kalbėjau apie tai, kad, kad reikalingas geras, glaustus reglamentas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad buvo pasirinktas e, štai toks matematinis modelis. Ir aš tikrai dėl to labai apsidžiaugiau ir panašu, kad e, gerai buvo parengta sistema pasirinktas geras modelis ir teisingi limitai nustatyti. Taigi panašu, kad šis reglamentas buvo tikrai didžiulė sėkmė. Ir aš teigiu, kaip pas mus, kuris faktiškai pradžioje skeptiškai vertino tokį pasiūlymą, kuris galvojo, kad kils problemų, kad bus sunkumų. Aš turiu vieną klausimą, kuris jau buvo paminėtas. Šis e, reglamentas nustos galioti 22 metais. Ir žinoma, kad vyks diskusijos, viešos diskusijos, kurios tikrai labai svarbios, jos vyks ir čia, ir kitur, vyks ir Europos parlamente. Berekas vertina, kad dar yra galimybių pratesti, bet pažiūrėsime 22 metais, ar bus įdėktas naujas sistemos elementas, turiuomenė 5G ir čia kalbais jau apie milžiniškas investicijas, investicijas, kurios jau bus įgyvendintos, kadangi, aišku, čia bus didžiulė konkurencija ir norėčiau pasiteirauti, kokios jūs tikitės reakcijos, nes labai smarkiai išauks duomenų srautai ir išauks roamingo parametrai, tai jūsų vertinimu, aš suprantu, kad gal per anksti dar e, visą tai vertinti, bet vis tiek, kaip jūs įsivaizduojate, tai atrodys ir kaip komisija rengėsi šiam laikotarpiu po 22 metų, kaip bus galima įtraukti tas naujas investicijas. Dėkoju. Anybody from GUE, so maybe. Oh. Matau, kad GUE frakcijos atstovų nėra. Tad dabar steiksime žodį to pagidaujantiems nariams. Gonzalės Čiosalis. A, ne. Gal dar kažkas norėtų pasisakyti? Panašu, kad ne. Tad galbūt būtų galima perėti tiesiai prie atsakymų į klausimus ir tai išvadų. Dėkui, dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū už jūsų pateiktus komentarus. Taip, e, džiugu kalbėti apie kažką, ką visi laiko tokiu sėkmės pavyzdžiu. Tai tikrai dėl daugelio dalykų, kuriuos pasakėte, galiu pritarti. Pradėsiu nuo klausimų, kurie buvo susiję su ateities projektais, ateities, ateities planais. Buvo teirautas į ką komisija ketina daryti atsižvelgdama į tai, jog reglamentas po 2,5 metų nustos galioti, kas nutiks tiems didmeniniams tarifams. Taip pat buvo kalbėta apie 5G, e, ryšio intensyvumo didėjimą ir taip toliau. Į šios klausimus, e, kaip ir minėjau per savo pristatymą, kol kas atsakyti negaliu. Remiantis tais duomenimis ir informacija, kuriuos turime dabar, e, Taip turime BEREK duomenis, e, kitus rinkos duomenis. Mes pradedame renkti poveikio vertinimą, taip pat konsultuosime su visuomenė. Įdomu bus sužinoti, e, ką žmonės mano, masto apie tai, e, kas jūsų, jų nuomonė turėtų toliau vykti su ta tartinklinio ryšio rinka. Dar dėl tų išvadų, taip, konkurencingumo prasme galbūt neįtin kažkas pasikeitė, tad artimiausius keletą mėnesių štai ką planuojame. Komisija iki metų pabaigos turės nuspręsti, kokie bus tolesni žingsniai. Žinoma, jeigu bus prieita išvados, kad ir toliau reikėtų tai e, reglamentuoti, nenoriu bėgti įvykiams už e, akių, tačiau tada reikės e, rengti pasiūlymą, užtikrinti, kad parlamentas, taryba turėtų pakankamai laiko sureaguoti į jį, rasti bendrą susitarimą. Taip pat buvo teirautasi, kada komisija galiausiai primtų sprendimą dėl, pavyzdžiui, tų didmeninių kaštų. Tai yra to proceso dalis. Jeigu būtų komisijos parengtas pasiūlymas, tada visi tie laiko terminai priklausytų nuo dėrybų taryboje, parlamente. pat reikėtų atsižvelgti ir į tą backstop e, principą e, ar mechanizmą ir bet kuriuo atveju iki 22 metų e, birželio reikėtų priimti reikalingus ir svarbiausius sprendimus, tad tiek tokių bendrojo pobūdžio pastabų. Dar vienas nedidelis komentaras dėl 5G ir investicijų. Taip, turint omenyje visas šias diskusijas, reikia pasakyti, kad ar tinklinis ryšys nėra kažkokia tai izoliuotas rytis. E, kaip suprantu, e, prieš mano pasisakymą kalbėjote apie e, saugumo aspektus, tai yra svarbu 5G srityje. Taip pat buvo kalbėta apie spektrą ar dažnį, tas 700 dažnis buvo minėtas 3.6, 26 iki šių metų pabaigos tai bus padaryta, tai tikrai laukia nemažai svarbių investicijų, kurias turės padaryti veiklos vykdytojai per keletą artimiausių metų, kad būtų išplėtotas 5G tinklas, saugus 5G tinklas. Ir visą tai turime atsižvelgti, kai kalbame apie tarptinklinį ryšį. Dar dėl e, tarptinklinio ryšio reglamento apriepties, taikymos ryties. Buvo minėta, e, minėta Junktinė karalystė, tai kas laukia ateityje. Ir čia galiu tik priminti, jog tarptinklinio ryšio reglamentas yra vidaus rinkos priemonė. Natūralu, kad jeigu priklausote tai vidaus rinkai, tada naudojatės tais e, pasiūlymais. O dėl trečiųjų šalių, čia jau o, ne e, tarptinklinio ryšio reglamento taikymos rytis. E, čia jau kitos, e, kitos priemonės bus svarbios, dėl kurių bus susidėrėta dėrybų metu. Pone Ansipai, pone Toja taip pat apie tai kalbėjo. Dėl tų tarptautinių skambučių buvo teirautasi. Kaip žinia, Yra atitinkama nuostata, e, BEREK reglamente jį paminėta. Na taip, e, toks šiek tiek galbūt jokingas sutapimas, bet kurio atveju mm, ten yra e, nubriežta ta riba tarptautinių skambučių kainoms. Yra ta vadinamoji saulėlydžio išlyga. Kodėl tuo metu buvo pasirinkta ta opcija, man atrodo, Tai buvo padaryta todėl, kad tai šiek tiek skiriasi nuo tarptinklinio ryšio rinkos ir, pažiūrėjau, jeigu e, skambinate e, šalyje, kurioje gyvenate, ar skambinate į užsienį, tai, tai ir šiek tiek galimybės skiriasi, yra ir įvairių e, internetu grįstų paslaugų, kurios yra prieinamos todėl buvo nuspręsta taikyti netokias griežtas taisyklės tarptautiniams skambučiams. Dar staptelėsiu prie pono Ansipo klausimo. Teiravotės, ar yra kažkokių pavyzdžių, e, kad e, kainos būtų išaugusios. E, ben, bendrasis pasirėmimas būtų toks, kad nacionaliniai tarifai mažėja, tačiau be abejo negaliu kalbėti šimtų procentų apie visus veiklos e, vykdytojus. Tačiau toks bendrasis įspūdis e, yra, kad tarptinklinis ryšys nedarė įtakos nacionaliniams tarifams. Klausiama, ar yra tokių atvejų, kai tokios tarptautinio ryšio paslaugos nėra e, siūlomos. Ar siūlyti ar ne, tai yra komercinis operatorius pasirinkimas. Tačiau, kaip matome e, iš statistinių duomenų, e, žmonės nori naudotis tokiu ryšiu, kai keliauja. Tai yra toks e, savaime suprantamas dalykas beveik, nes vargu ar kas nors domėsis jūsų paslaugomis, jeigu neteiksite to tarp rinklinio ryšio paslaugų. Na, be abejo, yra galbūt tokių retų išimčių. Ir um, taip galbūt ne visada tai yra komerciškai naudingas pasiūlymas, tačiau jis yra būtina šiandienos rinkoje. Be to buvo teirautasi, kaip paslaugų teikėjai apskritai e, reagavo į tai, E, kaip tai yra susijęs su didmeniniu paslaugų teikimu. Natūralu, kad operatoriai laikosi taisyklių, reikalavimų, jeigu jų buvo priimti tokie reikalavimai, tad į juos yra atsižvelgiama, tai yra tokia e, europinės kultūros dalis. Ir tiesiog turbūt buvo susitaikyta su tuo, su ta nauja realybė. Tad nelabai kažkokių skundų ir girdime iš operatorių pusės. Priešingai nei kad buvo prieš keletą metų. Be abejo, poveikis tiems paslaugų teikėjams priklauso nuo to, ar esate mm, to duomenų srauto gavėjas ar siuntėjas. Minėjote tas šalis, kurios, į kurias ypač dažnai keliaujama, galbūt dėl, pavyzdžiui, geresnių oro sąlygų ir panašiai. Jeigu pažvelgtumėte į kiekvienai šaliai e, būdingus skaičius susijusius su e, didmeninėmis paslaugomis ir užmokesčių už jas, ir jeigu palygintumėt viską su reguliuojamais tarifais, tai šiek tiek jie yra žemesni ir tai rodo, kad tose šalise didmeninių paslaugų teikėjai padengia tuos didmeninius kaštus. Iš kitos pusės, jeigu pažvelgtume į tą šalis, kuriuose oro sąlygos netokios geros ir jų piliečiai mėgsta keliauti, tada galbūt situacija šiek tiek gali skirtis. Ir čia e, labai svarbu, ar įmonės taikė tą tvarumo nuostatą, leidžiančią nukrypti nuostatą. Taip, tai labiau būdinga toms Šiaurės Europos, e, Baltijos regiono šalims. Ir būtent ten galima matyti, kad e, ta leidžianti nukrypti nuostata buvo gana plačiai taikoma. Tačiau taip pat e, matome tendenciją, kad vis mažiau veiklos vykdytojų remiasi tą vadinamąją tvarumo nuostatą ir tiesiog e, siekiama užtikrinti, kad būtų galima teikti paslaugas mažmeninėmis kainomis per daug nenukenčiant nuo didelių didmeninių kainų. Ta taip yra tam tikrų skirtumų tarp valstybių narių, tačiau bendrasis Tai kontekstas yra toks, kad sistema šiuo metu funkcionuoja gerai. O kas jau nutiks ateityje, turbūt sunku nuspėti. Man atrodo, kad e, galbūt atsakiau į daugumą pateiktų klausimų. Dėkui. Again, I... Ačiū dar kartą. Norėčiau paklausti, ar yra dar klausimų papildomų. Jeigu ne, tai baigiame svarstyti šitą darbotvarkės klausimą. Is, course, story, because, you know... Tai reiškia, kad gerai, nes net tie piliečiai, kurie nebuvo entuziastingai nusiteikę dėl to tarptinklinio sujungimo mokesčio reglamento, tai irgi įsitikino, kad tai, ką pasiūlėme, buvo labai gerai. Dėkuoju. So uh, last... Na ir dabar paskutinis darbo atvarkės klausimas. Tai yra informacija ir ataskaita apie delegacijos, kuri vyko į 14 interneto valdymo forumą, tautų sušauktą forumą. Tai buvo misiją, jie, kurią vyko įvairių komiteto atstovai, be ITRE dar buvo IMKO, JURE, LIBE ir kiti komitetai. Taigi šis formas įvyko Berlyne, lapkričio 25-29 dienomis praeitų metų. Pirmininkų suiga įgaliojo dešimt narių vykti į šią misiją ir galiausiai kadangi tai sutapo su lapkričio mėnesio sesija, tai tik keturi nariai vyko, keturių narių delegacija buvo nusiusta. Ir dabar norėčiau pakviesti poną Galvės Munijos delegacijos vadovę trumpai papasakoti apie tą apsilankymą. Ačiū. Interneto valdymo forumas yra forumas, e, kuriame vyksta dialogas apie skaitmenės viešos politikos klausimus. Junktinių tautų rėmuose ir 14 metinis susitikimas įvyko Berlyne nuo lapkričio 25 iki 29 dienos 2019 metais. Tema buvo vienas pasaulis, vienas tinklas, viena vizija. Trys pagrindinės temos buvo duomenų valdymas, skaitmeniai trauktis ir saugumas, stabilumas Europos parlamento delegaciją sudarė aš, atsiprašau, kad pirmoji, bet aš kaip ir buvau delegacijos vadovė. Toliau Marina Kaljurand iš Libe, Karen Melchior iš Jūri ir Aleksandra Geis iš Imko komiteto. Turint omenyje tai, kad interneto valdysenos forumas sutapo su parlamento 19 metų lakryčio mėnesio Strasbūro sesija kuriame, kurioje buvo balsuojama ir tvirtinama nuo Europos komisija, tai delegacija, delegacija sutrumpino apsilankimą vieną dieną, nes norėjome sudalyvauti balsavime. Ir mes parlamento delegacijai vertiname Vokietijos vyriausybės ir parlamento pastangas sustiprinti parlamentinį šio forumo elementą. Kvie, nes buvo pakviesti parlamentarai iš įvairių pasaulio parlamentų į praeitų metų susitikimą, įskaitant atstovus ir uh, iš pietų valstybių. Forumą e, pradėjo generalinis sekretorius Junktinių Antonijo Gutierėš, kuris kalbėjo apie tai, kad e, yra tam tikrų polarizacijos elementų, kurie gali nutolinti žmonės vieni nuo kitų dėl to, kad yra manipuliuojama duomenimis, tai kenkia pasitikėjimui ir dėl to reikalingas kur kas griežtesnis kolektyvinis pasaulinis atsakas. Taip pat jis paskelbė, kad jis greitai paskirs technologinį įgaliotinį, kuris dirbs su vyriausybėmis, pramonė ir pilietinė visuomenė ir padės skatinti tarptautinę sistemą. Vokietijos kanclerė Angelė Merkel pasakė, kad daugia šališkumas yra pagrindinis principas, jeigu norime toliau plėtoti naujas technologijas. Ji dar akcentavo, kad mes visi turime išsaugoti internetą kaip viešąją gerybę, globalinę viešąją gerybę, kuri daro dėlį poveikį žmonių kasdieniam gyvenimui. Internetas negali būti įtakotas tik valstybių ar vyriausybių. Europos parlamento delegacija dalyvavo gyvose diskusijose tarp parlamentarų iš įvairių pasaulio vietų, e, kur kalbėjomės apie pirmiausia dirbtinį intelektą, toliau tarptautinį bendradarbiavimą siekiant saugesnio, atviresnio, laisvesnio interneto, trečia demokratinės sistemos skaitmenėme pasaulyje ir socialinių tinklų vaidmo. Galiausiai kritiškai reikšmingos infrastruktūros išsaugojimas. Mes kalbėjome ir su plėtinės visuomenės atstovai, Girls High ir taip toliau, iš Pietų Afrikos taip pat organizacija, kuri siekia raginti jaunas merginas užsimti kodavimu, taip pat e, kalbėjome apie veido atpažinimo programas ir taip pat buvo pasakyta, kad veido atpažinimo e, sistema yra iš anksto įtakota tam tikrų nuostatų, kalbant apie juododžius ir baltodžius. Ir programuotojams nebuvo labai aiškios socialinės sąlygos susijusios su lytimi ar rasinė neligybė. Taip pat susitikome su Vinserf. Nuo 2005 metų jis buvo interneto evangelistas Google. Buvo kalbama labai daug apie dirbtinį intelektą. Ponas Serfas paaiškino, kad dirbtinis intelektas, tai kaip jis yra naudojamas nuo 70-mečio, mes vis tiek dar labai toli nuo tikro dirbtinio intelekto. Jis pasakė, kad daug tyrimų vis dar reiks atlikti šioje srityje. Vieną pozityvių pavyzdį jis pateikė mašininis vertimas, pavyzdžiui kuris daug iš esmės nepasikeitė pastaraisiais metais. Tačiau dar problemų reiks daug išspręsti. Pavyzdžiui, kai bus naudojami neurotinklai, verčiant iš vienos kalbos į kitą. Taip, tai yra labai svarbu, ypač kalbant apie lyčių stereotipus. Ir čia, aišku, ir sociologai turi būti traukti, įtraukiami, kuriant tokias informacinės technologijas. Kiti susitikimai su interneto visuomenė, su atitinkamais fondais, JAV delegacija ir jaunimo judėjimu. Taigi, bendrai paėmus, delegacija kritikavo tai, kad yra persekiojami žmogus teisų aktyvistai ir siekiama nuslopinti opoziciją įvairiose šalyse. Taip pat turime užtikrinti prieigą visiems, nes internetas labai takoja kasdienį žmonių gyvenimą ir mūsų demokratinės sistemos, tai kaip jos veikia ir plėtinės visuomenės dalyvavimas, verslo sėkmė, ar tai būtų stambus ar smulkus verslas, visą tai takojo internetas ir taip pat akcentavome skaitmeninių technologijų reikšmę siekiant tvarumo tikslų. Ir paros vystimosi tikslų ir taip pat akcentavome tai, kad reikia užtikrinti aukštos kokybės standartus, kalbant apie asmens duomenų apsaugą, kad būtų išspręsti sunkumai nustatant glob globalią reguliavimo sistemą. Ir taip pat aš norėčiau padėkoti dar ir mūsų darbuotojams, kurie irgi dalyvavo mūsų delegacijoje. Aš norėčiau padėkoti ypač tam asmeniui, nes, nes aš buvau e, nelabai geros veikatos, kai vykau į Berliną ir susilaukiau labai daug paramos iš visų darbuotojų. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pakomentuoti šią kelionę į Berliną? Jeigu ne, tuomet dėkoju ir tik norėčiau paskelbti, kad kitas toks susitikimas 20 metais įvyks Katovicuose, Lenkijoje, lakryčio 2-6 dienomis. Taigi dėkoju dar kartą, dėkoju už pateiktą ataskaitą ir baigiame šiandienos darbą. Ačiū.